Good morning, colleagues. Um, we're going to... Labas rytas, kolegos. Pradėsime mūsų posėdį nuo pirmininko pranešimų. Pirmasis pranešimas būtų štai, koks noriu informuoti jūs apie tai, kad uh, atnaujintos tarp institucinės dėrybos uh, e, 3-15 rugsėjo dienomis nuspręsta uh, E, pratesti, atnaujinti dėrybas dėl e, Europolo, ponas, ponas Dėsdemera, dėl e, lėšų perkelimo, ponas Kirchhoff, draugė su Ekon komitetu rengia pranešimą dėl pinigų plovimo, ponės Argentini, ji dirbs draugė su Ekon komitetu, kova su sukčiavimais, ponas Lopės Agiliaras užsiims tuo klausimu ir e, trišalės dėrybos taip pat bus atnaujintos, kad, tie, kad tos dėrybos vyktų Pagal darbo tvarkos taisyklių 73 taisyklę mes turime patvirtinti visas tai, e, reikalingas procedūras e, ir tam turi pritarti komiteto narių dauguma. Tas tame sprendime bus ir e, dėrybinės komandos mandatas ir jos sudėtis, apie tai jūs turi informuoti pirmininkas pagal 73 taisyklę. Todėl siūlysiu įtraukti į mūsų šiandienos ryto darbo atvarkę papildomą temą, išklausyti pranešėjų pasisakymų ir balsuoti dėl dėrybų pradžios, dėl visų keturių mano pristatytų teisės aktų. Taip pat siūlysiu šį klausimą įtraukti į mūsų darbo tvarkę 17.30. Kolegos, jeigu niekas neprieštarauja, laikysime darbo tvarkę patvirtintą su mano pristatytais pakeitimais. Niekas neprieštarauja, Atrodo, kad visi dar tik tai bunda, niekas neprieštarauja. Kolegos, mūsų posėdis prasidės laiku. Siūlyčiau e, ateityje nepamiršti, kad posėdžiai mūsų turėtų prasidėti laiku. Kolegos, kitas pranešimas dėl e, kalbų režimo. Noriu e, pasak, paž, pažymėti, kad vertimai į Danų, Latvių ir Kroatų kalbas nebus e, suteiktas į E, Poilsio posėdžio metu taip pat nebus vertimo į ma, maltiečių kalbą nuo 15 valandos po pietų. Dar vienas pirmininko pranešimas. Aldė prašymas dėl Vengrijos. Tikiuosi, kad kolegos klausotės, tai svarbus klausimas. Sulaukiau prašymo iš Aldė frakcijos dėl klausimo raštu komisijai dėl e, išpuolių pasikesinimo į piliečių teisės ir įstatymo viršienybę Vengrijo, Vengrijoje. E, tą prašymą pateikė e, Vikstrom e, Liepos 22 su kolegomis. Komisija pateikė, nepateikė raštiško atsakymo per šešias savaitės, kaip numatyta taisyklėse. Pagal 230 darbo tvarkos taisyklių straipsnį nusprendžiau apie tai informuoti komitetą ir kreipiausi į komisiją ir ji pažadėjo pareikti, parengti atsakymą raštu šios savaitės eigoje. Kaip žinote, e, pastarieji pokyčiai, pastarieji į Vengrijos įvykiai e, buvo pristatyti Libe komitete ir apie tai bus kalbama rytoj. Ir todėl siūlau tuos du e, prašymus apsvarstyti koordinatorių posėdėje. Kolegos, kreipiuosi į Jūs ir klausiu, ar jos pritarėte šiai mano rekomendacijai ir ar kas nors tam prieštarauja. Atrodo, kad ne. Dabar norėčiau pristatyti Jums koordinatorių rekomendacijas ir patikiu jas Jūsų tvirtinimui. Dar kartą patvirtiname pranešėjus pagal 229 taisyklę. E, Liepos 15 posėdėje koordinatoriai susitarė dėl šių dviejų principų. Visų pirma, ankstesni pranešėjai dar kartą paskiriami atsakingais už tuos pačius dokumentus ir jie bus paskirti šiame komitete. Taip pat darėme ir praeitos kadencijos pradžioje, čia niekas nesikeičia. Toliau, frakcijos e, išliko teisę skirti pranešėjus, kurie nebėra libe nariais, todėl jei nėra tų narių, frakcijos turi kiek manoma greičiau paskirti naujus pranešėjus. Kitas principas. E, pana Pone Lunačiak iš Žaliųjų frakcijos paskirta pranešėja dėl lygių, e, lygaus elgesio, lygaus traktavimo direktyvos pranešėjų paskirimas dėl naujų e, teisės akto. Ponas Hortifi paskirtas pranešėjų dėl vizų klausimo, o ponė Gal iš APP paskirta pranešėja dėl reglamento, dėl ES e, teisėtvarkos ir e, SEPAL agentūros. Kolegos, jei niekas neprieštarauja šiems pasiūlymams, tuomet laikysime patvirt, juos patvirtintais. Ačiū. Toliau, trečiasis darbo tvarkės punktas esminis mūsų darbo tvarkės klausimas. Kreipiuosi į komisiją ir prašau ją pristatyti penktąją metinę imigracijos ir prieglapščio ataskaitą 2013 metų. E, noriu pasakyti, kad nauji komiteto nariai kreipėsi į mane ir paprašė prieš e, pradedant nagrinėti tokius esminius klausimus pristatyti e, susijusią informaciją. Ataskaita apie prieglapščio situacija ES jau parengta Liepos mėnesį, todėl kreipiuosi, raginu kolegas peržiūrėti visą informaciją, kurią gaunate ir perskaityti šiuos dokumentus prieš e, jų svarstymą posėdėje. Kaip jau sakiau, ji e, pasirodė jau Liepos mėnesį ir naudinga perskaityti tą tekstą prieš išklausant komisijos pareiškimą tuo klausimu. Galbūt jūs turėsite kokių nors klausimų, tai ypač skirta naujiems komiteto nariams. Dabar noriu kreiptis į komisijos atstovus ir paprašyti juos pristatyti penktąją e, metinę imigracijos ir prieglapšio ataskaitą. Pone Korado. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Trumpai pristatysiu svarbiausius mūsų penktosios metinės e, imigracijos ir prieglapšio ataskaitos aspektus, kuri buvo patvirtintoje šių metų gegužės mėnesį, tačiau iki šiol nebuvo galimybės jos pristatyti šiame komitete, todėl su malonumu tai padarysiu šiandien. Kaip žinote, tai ataskaitė, kurioje apžvelgiami e, pokyčiai pažanga imigracijos ir prieglapšio srityje 2013 metais šiuo atveju 2013 metais aptarta, aptarta vis, visų klausimas ir Šengeno valdysena. 2013 bendrai e, buvo svarbus tuo, kad pasibaigė dėrybos dėl svarbių teisės aktų, ypač dėl imigracijos prieglopšio ir Šengeno klausimų. Tais metais išaugo ir migraciniai srautai bendrai išaugo prieglopšio prašymų skaičius, taip pat padaugėjo iššūkių e, valdant migracinius rautus į Europos Sąjungą. 2013 spalio 3 e, įvyko nelaimė netoli Lampedūzos ir po to komisija įkūrė darbo grupę skirtą viduržėme regionui ir 2013 e, gruodžio pradžioje paskelbė pranešimą dėl priemonių, kurių reikia imtis atskirose sritys, konkrečiose srityse, kad būtų sprendžiamas šis klausimas. Mūsų generalinis direktorius ponas Rūtė Berots dalyvavo e, konkrečiose diskusijose su komitetu rugsėjo pradžioje dėl e, Viduržėmio jūros regiono darbo grupės, todėl nekartosiu šios informacijos, bet jei turėsite papildomų klausimų, mielai bandysiu juos atsakyti. Toliau teisėta migracija. Pagrindinis E, pasiekimas, pasiekimo momentas, e, tai e, politinių dėrybų pabaiga dėl sezoninių darbuotojų. Ta direktyva buvo oficialiai patvirtinta 2014-aisiais. Tai svarbus teisės aktas, kur išdėstytos bendros taisyklės dėl tokių trečiųjų šalių dar, e, piliečių prieimimo ir susijusių sąlygų bei jų apsaugos. Manau, kad e, aktualu patikti informaciją ir pasiekimus nuo 2014 pradžios. Taip pat patvirtinta direktyva dėl e, komandiruotų asmenų e, įmonių viduje. Ji buvo patvirtinta 2014 gegužės mėnesį. Tai dar vienas teisės aktas, padedantis e, regla, reguliuoti teisėtą migraciją. E, ten kalbama apie asmenų komandiravimą, apie, apie įvairaus rango darbuotojų komandiravimą. 2014 kovo mėnesį komisija pateikė taip pat naują pasiūlymą dėl galiojančios e, studentų ir mokslininkų direktyvos e, esminės peržiūros. E, asmenys norintis, ieškantis dar, tai piliečiai asmenys ieškančius darbo po studijų ar e, stažuotės pabaigos, tai susiję ir su ES judumo programomis e, Erasmus, Marie Curie, kuris skirta mokslininkams. Šiame pasiūlyme, šiuo pasiūlymu taip pat siekiame harmonizuoti taisyklės ir numatyti taisyklės trečiųjų šalių piliečiams, kuriuo, kur, kur, apie kuriuos nekalbama dabar galiojančiose taisyklėse, tai yra e, stažuotėse dalyvaujantis asmenys, taip pat auklėmis dirbantis žmonės. Darybos tuo klausimu turėtų prasidėti, kai tik taryba patvirtins bendrą požiūrį šiuo klausimu. Parlamentas, kaip žinote, e, išreiškia didelę paramą šiam pasiūlymui per pirmąjį svarstymo etapą ir tikimės, kad darybos tuo klausimu prasidės netrukus. 2013 gruodžio mėnesį buvo patvirtinta e, vieno pavyzdžio leidimo direktyva, e, perkelimo terminas pasibaigė, tai yra svarbus teisės aktas, kur aptartos pro, supaprastintos procedūros. E, bei išdėstytos trečiųjų šalių piliečių teisės, kurie atvyksta čia ieškodami darbo ir kurių statuso nereglamentuoja atskiros sektorinės direktyvos, kur, kurias minėjau, tai susijęs su mėlynosiomis kortelėmis ir uh, kitais dalykais. Mes toliau uh, vykdome galiojančių direktyvų, galiojančių teisės aktų stebėseną ir 2014 pradžioje dėl to, to buvo patvirtintos gairės dėl e, direktyvos, dėl teisės į šeim, šeimos narių susijungimą. Taip pat patvirtintos gairės dėl tos direktyvos e, aiškinimo. Toliau e, dirbome integracijos klausimų. Kaip žinote, ES neturi galių e, derinti įstatymų valstybių narių įstatymų šioje srityje, tačiau e, paremėme valstybių narių veiksmus finansuojant kai kuriuos projektus per Europos integracijos fondą, bet bei toliau tęsėme darbą e, kriterijų srityje per nacionalinį kontaktinį tink, nacionalinius kontaktinius tinklus. 2013 komisija ypač daug pastangų dėjo parengti e, migraciją liečiančias rekomendacijas į e, Europos semestro procesą konkrečioms šalims e, parengėme konkrečių rekomendacijų, kaip geriau integruoti trejučių šalių piliečius, pavyzdžiui, ypač į darbo rinką. Ta darbą e, rengėmės tęsti ir ateityje. Prieglapstis ir tarptautinė pastau, apsauga. E, kita, čia svarbus dalykas yra tai, kad po kelių metų baigėsi dėrybos dėl viso pasiūlymų rinkinio, dėl Eurodac reglamento, prieglapščio prieimimo sąlygų ir prieglapščio suteikimo direktyvos ir taip e, patobulinta Europos prieglapščio sistema. Dabar visus šios teisės aktus reikia sėkmingai gyvendinti. Nekalbėsiu apie EASO veiklą, nes žinau, kad ponas Viseris labai išsamei pristatinės tą sistemą po šio klausimo svarstymo ir nebejoju, kad suteiksiu jums visą reikalingą informaciją. Neteisėta migracija. Buvo pasitartyta readmisijos sutarčių su kai kuriamis trečiosiomis šalimis e, - Armenija, Turkija ir e, Afrikos kyšulio šalimi. Mes stebime, kaip valstybės įgyvendina asmenų sugražinimo direktyvą, o 2014 pradžioje komisija taip pat paskelbė komunikatą dėl asmenų sugražinimo. Ten e, pristatytą direktyvos įgyvendinimą ataskaitą. Ir noriu pasakyti, kad mes dabar rengiame e, asmenų sugražinimo vadovėlį. E, sankcijų darbdaviams direktyva yra dar vienas svarbus akta, teisės aktas, kur numatytos sankcijos už neteisėtai šalise esančių, esančius migrantus. Šiuo atveju darėme spaudimą valstybėms narėms, kad jos pateiktų ataskaitas apie padarytas inspekcijas, apie įvertintus rizikos veiksnius, taip pat ir sulaukėme tokio ataskaitų iš visų valstybių narių ir dabar jas vertiname, analizuojame. Sienų valdymas, spaudimas čia išliko palei visą e, Europos Sąjungos išorinę sieną. E, E, už tai atsakinga agentūra tęsia savo darbą. Reglamentas, e, kuriuo kuriama Eurosur, ES e, sienų stebėjimo sistema ir kuris įsigaliojo 2014, taip pat susijusiu su pastangomis užkardyti nusikaltimus ir užtikrinti geresnį sienų stebėseną, geresnį sienų stebėseną ir atlikti gelbėjimo operacijas jūrose. 2014-aisiais baigėsi svarbios dėrybos dėl Schengeno reglamentų, pagal juos kuriama nauja vertinimo, Schengeno vertinimo ir stebėsino sistema ir tie teisės aktai šiuo metu yra įgyvendinami. 2013 vasario mėnesį buvo pristatytas išmanusis e, sienų e, apsaugos dokumentų rinkinys. 2013 taip pat buvo pasiektas susitarimas dėl peržiūrėto abipusiškumo mechanizmo ir naujo vizų suspendavimo mechanizmo. Ir baigdama komentarus dėl vizų sistemos 2013 komisija pateikė pasiūlymą dėl Schengeno vizų kodekso peržiūros. Kiti matmenys. Kaip žinote, išorės santykių e, sistema sistema migracijos srityje yra. E, apima bendrą sistemą. Ir mm, ypač akcentuojame partnerystės dėl judumo. Su, e, tas partnerystės pasirašėme su Maroku ir Azerbaidžanu 2013-aisiais. E, tokia partnerystė 2014 pradžioje buvo pasirašyta ir su Tunisu. Toliau kalbant apie migraciją ir pokyčius šioje srityje, noriu paminėti Junktinių tautų aukšto ligmens dialogą, kuris įvyko 2013 e, spalio mėnesį. ES čia prisidėjo ir dalyvavo. Komisija patvirt, paskelbė komunikatą dėl migracijos politikos dokumentų e, optimalaus įgyvendinimo ir dabar migracijos klausimai įtraukti į 2014 plėtros dokumentus. Ir užbaigdama noriu pažymėti, kad 2013 buvo metai, kuomet buvo pasiektas politinis susitarimas dėl daugiamečio finansavimo e, plano prieglopščio ir imigracijos srityje, įkurtas numatyti fondai prieglapščio fondui, lėšos prieglapščio fondai. Tai yra išsamesnė finansavimo priemonė, kuri apima visas migracijos prieglopščio sritis, asmenų sugražinimą ir integraciją. Tai yra svarbiausi punktai visas visą papildomą informaciją surasite ataskaitoje. Taip pat yra papildomi lydintieji dokumentai, paaiškinimai apie padėtį ES lygmenių bei statistinis priedas, kur yra visa informacija. Ačiū ir esu pasiruošęs atsakyti visus jūsų klausimus. Thanks, Ms. Carado. Um... Ačiū, ponia Karado. Jūs šiek tiek kalbėjote ne tik apie migraciją, bet ir apie prieglopščių temą. Gal Steven Ryan norėtų šitą pridurti, jūs ne, ne, neprivalot Nes aš e, sakau, kad pranešėjai apie prieglupsį pakalbėjo, bet jeigu Stevetas nori, gali dar pridurti. Galbūt e, laukite pakomentuoti e, savo temą, kai kalbėsim plačiau apie migraciją, bet aš manau, kad galėtumėm žymiai daugiau pakalbėti apie prieglobstį. Kolegos, jeigu jūs perskaitėt ataskaitą, galite teikti klausimus apie prieglobstį. Aš manau, kad ir jūs, ir Steven Ryan parlamentarų klausimus atsakyti galės. Kolegos, dabar pradedam diskusiją. Akivaizdu, kad abiejose srityse yra padaryta nepaprastai daug. 2013 metais prie glaušio ir imigracijos klausimais kolegos, jeigu norite dalyvauti diskusijoje, prašom. Ataskaita nuo Liepos 20 dienos buvo e, pateikta, bet e, daugelis mūsų tik šiandien e, gali ją skaityti, bet e, prašyčiau E, komentuoti vis tik tai saikingai. Pirmiausia, ponė Sipil. Ačiū, aš kalbėsiu vokiečių kalba. Aš manau, kad visiškai aišku, bent jau iš to, kas vyko Irake ir Sirijoje, kad artimiausioje ateityje pabėgėlių skaičiai e, išauks. Ypač, kai galvojame apie tuos pabėgėlius, kurie turi teisę į prieglopsį ir gali teikti prašymą pasilikti ES. Tačiau aš kalbėsiu apie kitą sritį, apie legalią migraciją. Europos komisijos atstovė paminėjo daug svarbių aspektų, tarp jų ir sezoninių darbuotojų direktyvą. O aš norėčiau paklausti, ar Europos komisija galvoja apie kitas legalios imigracijos rūšis. Deja, aš neturėjau laiko perskaityti visam pranešimui, visai ataskaitai, bet e, e, tarp žmonių, kurie nori atvykti į Europos Sąjungą, ne vis, yra daug tokių, kurie neturi teisės gauti prieglopstį. Kaip tie žmonės gali gauti informacijos apie kitus legalius patekimo ES būdus? Kaip Europos komisija galvoja e, skleisti informaciją? Kaip paaiškinti žmonėms, kad yra kitų e, teisėtų būdų patekti į ES? Ačiū, Brigita. Aš manau, kad pane Korado minėjo studentus ir mokslininkus, bet taip pat atsakysiu jūsų klausimą. Toliau kitimas į Kirkhop. Uh, Labai ačiū pirmininkė. Uh, laukdamas prezentacijos, kuri bus mums netrukus pristatyta, aš galvoju dabar, kaip padalinti tas temas ir kol kas neteiksiu jokių klausimų apie uh, tai, kokie kriterijai yra taikomi priimant prašymus prieglopšių valstybėse narėse. Man e, tai labai svarbu, bet aš žinau, kad kuriuose valstybėse narėse tai yra problematiška ir aš tą klausimą teiksiu vėliau. O bendrai galiu pasakyti, kad taip, ataskaita jau kurį laiką buvo prieinama, bejonės visi perskaitė per vasaros atostogas, bet e, dar kartą žvelgdamas į santrauką, aš matau, kad yra akcentuojamos kai kurios mums visiems ir man asmeniškai aktualios temos. Yra paminima Lampedūzos tragedija, yra paminėta kad tai nevyko politikos vakume. Aš labai gerbiu Europos komisiją ir visus kitus, visas kitas suinteresuotas pusės, bet yra Europos Sąjungoje politikos dalis, kuri yra vakumas, kuri yra tuščia. Ir kok kokias politinės skripties mes laikomės palaikydami ryšį su tomis valstybėmis, organizacijomis, pavieniais asmenimis, kurie yra atsakingi už milžiniškus skaičius migrantų e, siekiančių patekti į Europos Sąjungą klaidingai, e, teikdami klaidingą pagrindą kaip jo ataskaitos e, pabaigoje rašoma, tie žmonės patenka į Europos Sąjungą ir e, patys savo norų studijuoja migracijos taisyklės ir galvoja, kaip e, patekti. Aš manau, kad mes turėtumėm pagalvoti, kaip patraukti atsakomybėn tas valstybės, kurios leidžia dideliems jų piliečių skaičiams e, eiti, bandyti patekti į ES. Neretai nusikaltėliai pelnosi iš tokių uh, procesų. Norinčiųjų imigruoti žmonių šeimos moka milžiniškus pinigus. E, kai kurios tos valstybės, apie kurias aš čia kalbu, tiesiogiai ir netiesiogiai gauna ES parmą per įvairiausius e, planus. E, reikėtų peržiūrėti, kaip kas vyksta. Nereikia, kad tos valstybės toliau elgtųsi taip, kaip yra. Kitas dalykas, aš visiškai pritariu, kad reikia deramai finansuoti Frontex, kad reikia deramai finansuoti tas valstybės, kurioms šiuo metu tenka didžiausia atsakomybė dėl migratų prieimimo, dėl jų geografinės vietos, bet aš nemanau, ir aš manau, kad šiandien Hagoje bus apie tai kalbama e, vyriausių policijos pareigūnų diskusijoje, mes turime labiau dė, daugiau dėmesio skirti tarptautiniam nusikalstamumui, dėl kurio susidarė tokia padėtis, kokią turime dabar. Nereikia pamiršti, ir aš tuoj baigsiu kalbėti, kad e, šis klausimas yra nepaprastai jautrus. Ir kai kurioms pavieniams valstybėms jis priliksta politiniam dinamitui. Politikai turi reaguoti savo atstovaujamiems žmonėms o atstovaujamiai žmonės nemano, kad mes elgiamės protingai ir atsakingai. Jie mano, kad mes e, susidurėme su krize ir ataskaitoje yra kalbama, kad vis daugiau ir daugiau žmonių nori patekti į Europos Sąjungą. Sakoma, kad e, labai daug žmonių žūsta, kai bando desperatiškai patekti į Europos Sąjungą. Ir kad ir ką mes bedarytumėm Frontexe, kad ir kokias humanitarnės pagalbos priemonės numatytume, galų gale kažkas turi apsimti atsakomybę už tų žmonių kančias. Ir būtent čia, ponė pirmininkė, aš manau, Europos komisija ir visos Europos organizacijos turėtų išsiskirti svarbiausius prioritetus. Kitaip mes e, tik sakysime, kad stengsimės iš visų jėgų žmonės integruoti ir neatsakysim klausimus susijusius su e, žmonių skaičiais ir žmonių kategorijomis patenkačiomis į ES ir nekalbėsime apie tuos nusikaltelius ar valstybės, kurios yra atsakingos už tai, kad tiek žmonių nori patekti į ES. Paskutinis pastebėjimas dėl vaikų, prašyčiau leisti man dar pasakyti. 21 amžiuje gyvenimas tapo labai sudėtingas, mes visi turime e, kompiuterius, turime savo sąskaitas e, Twitter'yje ir kitose socialinės žiniasklaidos svetainėse. Tačiau mes iki šiol nesuvokėme, kad leidžiame žmonėms masiškai kentėti ir elgiamės e, neetiškai vaikų atžvilgių. Neretai vaikai yra pasitelkiami nusikaltelių bandant patekti į Europos Sąjungą. Kartais jie tarnauja kaip pleištas iš tiesoms šeimoms patekti į Europos Sąjungą, o kartais tie vaikai be palydos yra siunčiami į labai pavojingas aplinkybės. Bent jau aš pats manau, kad mes dar net nepradėjome spręsti problemos, kurios turėtų visai nebebūti 21 amžiuje niekur pasaulyje. Dabar ES yra jau tokia komplikuota, išsivyščiusi teritorija, bet ir kad tokie dalykai turėtų būti nebeleidžiami. Ačiū toliau ponas Niedermiller. Čia. Labai ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau šiek tiek pakomentuoti šią ataskaitą, bet vengrų kalba, jeigu jūs nieko prieš. Aš manau, kad e, šis, ata, ši ataskaita yra labai svarbi, tačiau kita vertus manau, kad dažnai mes nepakankamai uh, apibrėžiame savo nuomonę, diferencijuojame savo nuomonę. Tas itin pasakytina apie Vengriją. Aš manau, kad prieglopščio politika Vengrijoje yra labai riboto masto. Labiau riboto negu bet kurioje kitoje ES valstybėje bent jau aš taip manau. Ir e, neperlengdami lasdos galime pasakyti, kad e, patikimos prieglopščio sistemos Vengrija kol kas neturi. Gana daug e, tarptautinių organizacijų yra tą pabrėžusios. Mes, vengrai, manome, kad yra daug imigrantų, kurie gyvena ne, nežmoniškomis sąlygomis Ir 2013 metais tik 57 žmonės gavo prieglopščio e, statusą. Kita vertus, matome, kad kai kurios organizacijos susiduria su sunkumais, pavyzdžiui, Helsinkio komitetas, nes valstybė riboja jo veiklą, jo judėjimo laisvę. Taigi, vyriausybė tas organizacijas e, išstumia iš arenos. Tai yra nepriimtina, norėčiau pabrėžti. Nepriimtina, kad vienos iš ES valstybės narės ministras pirmininkas, Vengrijos ministras pirmininkas, įvardina nelegalius migrantus kaip nusikaltelius. Jis sako, kad Vengrijai reikia politikos, pagal kurią imigracija būtų neįmanoma. Jis yra pareiškęs, kad kultūriškai Vengrija yra vientisa ir neleisime, kad tas vientisumas išnyktų dėl imigrantų kalties. Mano klausimas komisijos atstoviai būtų toks. Ką jūs ketinate daryti tokios ribojančios politikos atžvilgių, kaip jūs pakomentuotumėte, kokių įmanomų veikimo galimybių jūs turite, ar nebūtų galima padaryti spaudimo tokią ribojančią politiką vykdantiems žmonėms. Ačiū, Peteri. Tačiau toliau ponas Kirkas. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σημαντική παρουσίαση. Ačiū. Norėčiau padėkoti už ataskaitos pristatymą. Šitą skaitą mums labai svarbi, nes matome, kokių problemų kyla taikant šios srities teisės aktus. Taip pat matome, kad ES sienoms tenka vis didesnis spaudimas ir situacija iš tikrųjų darosi labai rimta. Ne visuomet suteikiama galimybė pasinaudoti prieglopščio prašymo galimybę. Kalbu apie patį fizinį prieglopščio prašymą ir tai kelia pavojų žmonių gyvybėms atsakomybė turėtų būti neatsiejama nuo solidarumo ir ES turi imtis kažkokių veiksmų, galbūt sukurti mechanizmą, kuris remtųsi objektyviais kriterijais. Reiktų padalinti naštą tarp atsakomybės ir solidarumo. Minėjote kažką apie legalios migracijos stiprinimą. Ar turite veiksmų planą? Ar esate jį parengę dėl redmisijos sustarimo su Turkija? Graikija pasirašė dvišalį sustarimą 2002 metais ir 115 prašymų iš Graikijos buvo pateikta ir 4000 atsakymų į tuos prašymus iš Turkijos gauta. Matote, kokia yra problema. Tikimės, kad es sutartis mums suteiks papildomų garantijų. Bet E, ateitis neaiški, o situacija už ES sienų vis labiau blogėja. Galbūt galima būtų imtis kažkokiu veiksmu. E, kalbėtojų sąrašas vis ilgėja, aš manau, kad tai neišvengiama. Iš tikrųjų, tai tikriausiai viena tų retų progų, kai galima labai laisvai padiskutuoti apie prieglobstį Taigi paprašysiu kolegos, kad jie nekalbėtų ilgiau negu vieną minutę, kad bent galės pasakyti visi. Pone Versija. Aš apgailestauju, kad jūs uh, suteikėte žodį man tuo metu, kai kažkas iš mano frakcijos kalba, bet nesvarbu. Noriu pasakyti, kad ši ataskaita yra labai svarbus dokumentas, nes jis pristato realius skaičius Pone Veržėt, galit kalbėti ilgiau negu vieną minutę, jeigu norit. Aš suklydau, aš irgi skaitau, dėja akinių nepasiemiau ir e, dėl to nemažai klaidų darau. E, Atkreipkite dėmesį mano amžių ir galit kalbėti ilgiau, jeigu norite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu vis tik savo mintis kondensuoti, bet jau beveik minutė ir praėjo. Aš galiu pasakyti, kad ši ataskaita leidžia realiai vertinti skaičius. Ir migraciją į Europos Sąjungą įvertinti visos, viso pasaulio kontekste. Europos Sąjunga nėra okupuota imigrantų, ypač kai galvome apie pasaulinius skaičius, apie tai būtina kalbėti. Kitas svarbus elementas turime prisiminti, kad didžioji dalis imigrantų eina į didžiasias valstybės narės. E, čia vėlgi reikia rasti labai konkrečių skaičių. Penkios daugiausia gyventojų e, daugiausia gyventojų turinčios Europos valstybės narės priima 77 procentus imigrantų. Uh, Taigi kitoms valstybėms netiek jų daug ir lieka. Mes visi e, patiriame tam tikrą migracijos spaudimą ir žinome, kad jis išplaukia iš to, kas vyksta kitose valstybėse narėse. 2011 metais Tunizijos piliečiai atvykdavo Europos Sąjungą, šiandien taip nebėra, dėja šiandien Sirijos gyventojai yra didžioji imigrantų dalis kur, gyventojų, kurie bando patekti į ES teritoriją. Uh, Aš atsiprašau, kad tokia makabriška paralelė sakau, bet pažiūrėkime, kokia yra e, mirštančiųjų e, viduržėmio jūroje pilietybė. Daugiausia yra siriečiai, mažiau Eritrėjos gyventojų. E, žinome, kas vyksta tose valstybėse. Pagalvokime apie tai. Vakar aš susitikau su Europos pabėgėlių platformos atstovais ir mačiau, kad nors aš tą temą labai domiuosi ir daug skaitau, uh, E, jie e, pateikė daug naujos informacijos apie tas valstybės ir dalį migrantų atvykstančių iš ten yra nemažai e, žmonių, kurie atvyksta iš mano išvardintų valstybių. Iš esmės tam, kad prašytų prieglopščio. Jie ilgą laiką lieka e, sulaikymo centruose, jie retai kada yra apžiūrimi, jų sveikata retai yra patikrinama ir e, tam tikras skaičius tų žmonių gauna pabėgėlio statusą Europos Sąjungoje. Aš norėčiau pritarti kolegai iš Vengrijos. Iš tiesų, Europos platforma atkreipia dėmesį į tai, kas vyksta Vengrijoje. O migrantų skaičius e, Vengrijoje yra labai nedidelis lyginant su kitomis valstybėmis e, narėmis. Aš labai norėčiau, kad mes uh, turėtume labai aiškę apšvalką, kas, kad žinotume, kas vyksta dėl prieglopščio ir e, pabėgėlių klausimo ir turėtume aiškiau įvertinti statistinė situacija su pabėgėliais ES, nes dabar susidariusi padėtis yra visiškai nepriimtana nei prieglopščio prašantiesiems, nei e, tiems, kurie naudojasi tarptautinę humanitarinę pagalbą ES teritorijoje. E, yra pasiekta labai daug e, judumo susitarimo. Aš labai norėčiau, kad būtų pasiektas toks susitarimas ir readmisijos klausimu. Žinau, kas vyksta vadinamoje deprivalomoje dalyje, kai e, užmesgami santykiai su trečiosiomis šalimis ir yra galvojama, kaip palengvinti legalią migraciją. Reikėtų labai rimtai vertinti tai, kas vyksta su Tunisu ir Turkija. Abiejų šalių atveju yra pasirašyti susitarimai. Ir e, dar kartą pakartosiu, man labai neramu dėl to, kas vyksta su Eritreja visos asociacijos, visos nevyriausybinės organizacijos akcentuoja, kad labai daug Eritrejos gyventojų bando patekti į Europos Sąjungą. Aš manau, kad mes šiai valstybei nepakankamai dėmesio skirime, pirmininkė, tuo baigsiu. E, jeigu mes nesusidomėsime Eritrijos valstybę, tai bus sunkumų. Su ta valstybė mes apskritai esame labai nedaug dirbę. Uh, E, joje padėtis yra labai sudėtinga, yra labai daug kalėjimų po atvirų dangumi ir tie žmonės bando ištrūkti iš to šalies kiek įmanoma, kad patektų į Europos Sąjungą. Aš labai viršiu man skirtą kalbėjimo laiką, atsiprašau. Nieko tokio. Labai ačiū už pasisakymą. Toliau ponas Meijer. Ponas Maier. Ponas Maier. Ponia Maier. <laughs> Ponia Maier. Pone Bair, atsiprašau, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Spaudimas prie mūsų išorės sienų auga, prieglopščio prašymų skaičius auga, tragedijų skaičius jūroje auga. Ar komisija sutinka su tuo, kad es politika šioje srityje turi magnetinį poveikį, ar es nepersveitinga migrantams, taip pritraukia dar daugiau migrantų. Labai ačiū. Ir labai ačiū už trumpą pasisakymą. Tiesiog mane priblaškėte. Toliau ponė Stevens, ACR. Ačiū pirmininkė. Ir aš kalbėsiu trumpai, nes mano kolegos jau nemažai pasakė šią temą. Pabėgėlių situacija labai sudėtinga, galima sakyti, tiesiog baisi. Turime suvokti, kad ES negali išspręsti visų pasaulio problemų. Mes sprendimo neturime. Turime būti realistai Ir dar užduosiu klausimų komisijai. Susipažinau su ataskaita, noriu padėkoti komisijai už jos pateikimą. Ataskaita labai įdomi. Panagrinėjus jos turinį, į akis krenta štai kas. Mėlynųjų kortelių išduodamo ES skaičius. Mes norime pritraukti kvalifikuotus asmenis, bet tų mėlynųjų kortelių išduodama nedaug. Ar komisija ketina pašalinti kliūtis tokiems itin kvalifikuotiems asmenims patekti į Europos Sąjungą? Ar būtų galima užduoti daugiau tų mėlynųjų kortelių? Taip pat ataskaitoje skaičiau, kad yra sukurta speciali darbo grupė Viduržėmio jūros regionui. Ir yra taikomos įvairiausios priemonės. Noriu sužinoti, kiek tų siūlytų priemonių buvo patvirtinta, ar imtas e, kažkokių konkrečių veiksmų, ar yra kažkokių tarpinių rezultatų, e, kiek veiksmingos tos priemonės buvo. Taip pat noriu paklausti komisijos apie susitarimą su Armenija, Žaliu Kišuliu ir Turkija. Aš nežinau, ar yra kitų susitarimų, kurie yra dar ruošiami. Šiais susitarimai siekiama apriboti neteisėtų migrantų skaičių. Ar yra panašių susitarimų? Ačiū, ponė Lambert. Ačiū ir ačiū už ataskaitą. Turiu keletą klausimų. Ar komisija galėtų pakomentuoti tendencijas, kai kalbama apie pabėgėlio statusą ir naudojamasi pabėgėlio statusu bei papildomą apsaugą, kurią suteikia valstybės narės. Nes e, kai kurios valstybės narės rengia renkasi tą tokią papildomą apsaugą šalia teikiamos humanitarinės pagalbos. Taip pat dėl sulaikymo, dėl sulaikytų pabėgėlių ir jų teisės pasinaudoti teisinę pagalbą. Kartais e, tokia galimybė labai ribotai suteikiama sulaikytės asmenims – Ir manau, kad jeigu jie turėtų didesnės galimybės gauti teisinę pagalbą, jie pateiktų didesnį apeliacijų skaičių. Kitas dalykas – rekomendacijų įtraukimas į Europinio semestro kontekste šalims teikiamas rekomendacijas. Gal galite tai plačiau pakomentuoti. Kitas dalykas – socialinė dimensija. Ar netrodo, kad tarp valstybinio nuoseklaus požiūrio nėra. Vienos valstybės narės e, imasi veiksmų, kitos valstybės narės, kurios situacija panaši, nedaro nieko ir nebando spręsti problemų. Ką daryti su tokia situacija? Ir galiausiai migracija ir ryšys su tuo, ką sakė ponas Pone Stevens, kvalifikacijų pripažinimas, kai kalbama apie asmenis e, atvykusius iš kitų šalių. E, sakoma, kad Stoholme taksi vairuotojai yra labiausiai išsilavinę pasaulyje. Nežinau, kaip yra kitose šalyse. Ačiū, ponė Lambert. Toliau mane rebo. Ačiū. Šiame komunikate, ataskaitoje konstatuojama, kad e, prieglopšio sistema ir migrantų teisės ES buvo sustiprintos, tačiau man atrodo, kad, kaip sakė komisija, ir komisija teigia, kad migracijos rautai yra e, gerai valdomi, tačiau tragedijų skaičius išaugo po Lampedūzos. Ir reikėtų uh, steigti vieną vieningą sistemą ir apriepti visą viduržėmio jūros regioną, remtis, remiantis valstybių narų solidarumu. Komisija taip pat daro nerimą keliančią išvadą uh, dėl, pavyzdžiui, pagalbos kitoms šalims. Ir aš sakyčiau, kad čia ataskaita yra neišsami. Kai kurios uh, Taip pat teigiama, kad reikia e, humaniškesnės prieklapšio teikimo procedūros, to biudžete lėšų nėra. Nėra ir lėšų išorės e, gelbėjimo operacijoms. Kaip užtikrinti e, veiksmingą prieglopšio politiką, kai finansai tam nes, neskiriami, kaip ES gali užtikrinti migrantų gelbėjimą jūrose, kai tokia sistema neegzistuoja. Europa turėtų užsibriežti platesnio užmojo tikslus prieglopšio ir migracijos rytyje, reikėtų uh, užtikrinti reikalingas lėšas š, e, uh, migracijos ir prieglapšio sistemų steigimui. Reikėtų bendradarbiauti plačiau su uh, migrantų kilmės šalimis ir bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kaip siūlo komisija. Uh, ir užtikrinti, kad to šalis taip pat vystytųsi. Ir būtent todėl ES reikia platesnių užmojų. Ačiū. Spinelį. Ačiū toliau, panė Spinelį. Uh, the... Ačiū. Už ataskaitą. Susidurėme su vis aktualesnė situacija dėl pradėtų karo veiksmų prieš e, islamo e, valstybės organizacija Irake. Ir ta susidariusi neįprasta situacija reiškia, kad mes turėtumėme kai kuriuos susijusius klausimus spręsti netidėliotinai. Aptarsiu juos. Pabėgėlio statuso suteikimas, kaip jį, kaip jį gauti. Tuo klausimu daug nenuveikta, kaip ES rengėsi e, spręsti pabėgėlių perskirstimo, paskirstimo klausimą, apie tai kalbama ataskaitos trečiajame puslapyje. Pavyzdžiui, Vengrija visiškai nesidomi tokia, tuo klausimu. Frontexo vaidmuo taip pat nėra aiškus, taip pat nėra aišku ir tai, kas finansuos susijusias operacijas. Nėra uh, saugių, teisėtų uh, migracijos kanalų. Ir aš nepritariu optimistinėms e, nuotaikoms dėl pabėgėlių integravimo Europoje. Jų buvo integruotas, integruota tam tikras skaičius, tačiau daugiau nei 10 tūkstančių jų dar laukia tokios galimybės. Toliau ponas Korau. Ačiū pirmininkė. Išklausėme metinę ataskaitą apie padėtį imigracijos e, srityje e, 2013 metų. Konstatuojama pažanga. Aš tai mano pirmoji kadencija parlamente, nežinau, kaip viskas atrodė praeitie, bet žvelgdamas į šį dokumentą, skaitydamas jį pirmą kartą, konstatuoju, kad Europoje yra daugybė problemų susijusių su prieglopščiu. E, Pavyzdžiui, man atrodo, kad reikia peržiūrėti taisyklės e, e, dėl e, valstybės, kuri <clears throat> sulaukia prie, prieglapšio prašymų. Valstybių solidarumo klausimų, man atrodo, kad valstybės nerodo dėlio solidarumo tų šalių atžvilgių, kurios sulaukia ypač daug migrantų, pavyzdžiui, Italijos atžvilgių nes ten pastaraisiais metais migrantų skaičius e, augo tūkstančiais dėl to, kad daugelis bando, jų bando pasiekti ES viduržėmio jūrą iš vidurio rytų. Ir tai, man atrodo, yra daugelis sektorių apimantis klausimas, ne tik šio komiteto kompetencijas. Ir tai susijęs su e, kito, kitomis politikos sritimis. Taip pat e, tai aktualas žvelgiant į tai, kad e, vidurio rytuose prasidėjo karo veiksmai. Taip pat turime kalbėti apie saistančią sistemą. Galbūt griežtus kriterijus teisėtams darbuotojams, pavyzdžiui, reikėtų supaprastinti. Su Frontex darbuotojai, man sunku suprasti šios agentūros e, darbo dar veiklos sritį, įgyvendinant, pavyzdžiui, Marę Nostrom operaciją. Reikia išsiaiškinti, kaip bus vykdomos gelbėjimo jūroje operacijos, kad būtų galima užtikrinti, jog gyvybės tikrai būtų išgelbėtos. Pirmininkas, pasakančių sąrašas baigtinis. Toliau ponėme Sūlą. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie asmenų perkelimą. Vienintelė nuoroda į tai yra septintajame puslapyje ir tam klausimui skirtos keturios eilutės. Tikriausiai visi prisimename, kaip praėjusiais metais parlamento nariai iš pietų Europos paprašė surenkti diskusiją dėl e, prieglapšio praš, prašančių asmenų perkelimo po to, kai e, Maltoje pradėtas eksperimentinis projektas. Komisija, ma, komisarė Malstrom atėjus į parlamentą pareiškė, kad valstybės narės nenori svarstyti šio klausimo. Tai buvo netikėta. Po tokio svarbaus susitikimo parlamentas turėjo E, surinkti daugiau informacijos, nes mes nežinome, kokie yra komisijos planai visais lygmenimis. Todėl, negal, todėl diskusija dėl asmenų perkelimo turi būti e, tęsiama visose institucijose. Maltai šis perkelimo klausimas yra labai aktuolus ir mūsų piliečiams tai yra labai svarbu diskusiją pasiūlytų sprendimą, o tuo tarpu gauname žinę, kad valstybės narės ir komisija nėra pasirengusios to klausimo svarstyti ir tik parlamento nariai tokiuose posėdžiuose kaip šis svarsto šį klausimą ir tai puikiai iliustruoja e, solidarumą egzistuojantį tarp, egzistuojantį tarp Europos valstybių narių. Ponas Dies Demera. Ačiū pirmininkė. veikiausiai kiekvienas tą dokumentą skaito skirtingai. Man jis atrodo neišsamus ir banalus. Taip jį įvertinčiau. Norėčiau e, pateikti daugybę komentarų, tačiau nevarginsiu kolegų. Minėsiu tik svarbiausius dalykus, patikdamas pavyzdžius. Asmenų perkelimas, atvykus Europos Sąjungos asmenų perkelimas ir solidarumas mažesnių ES valstybių atžvilgių, kurios susiduria su ypatingu e, spaudimu prieglopščio srityje. Solidarumo klausimo negalima išnagrinėti septyniose eilutėse. Tai tiesiog yra administracinis mm, aspektas. Asmenų sugražinimo direktyvoje kalbama tik apie sulaikymo laiko, ne tik apie sulaikymo laikotarpis, bet ir apie teisę e, būti sulaikytam orumą užtikrinančiomis sąlygomis. Taip pat noriu e, pasakyti, išklausiau pono Kerao, kurį tikrai gerbiu, buvau sutikęs su ponu Kerao, kurį tikrai gerbiu, bet Frontex nėra e, pasienio e, sargybinių sistema. Frontex agentūra yra puikiai idėja, kuri nebuvo iki galo gyvendinta. Uh, Frontex įsikiša tik, tuo, tik tada, kai e, jos paprašo įsikišti. Tačiau sienų apsauga yra kiekvienos valstybės užduotis, o Frontex yra tik bendradarbiavimo užtikrinimo agentūra. Turime atsižvelgti į sausumos e, sienų ir oro sienų apsaugos ypatumus. Integracija yra subsidiarumo srities klausimas, kaip komisija ir pripažino, tą klausimą sprendžia valstybės narės. Žvelgiant į visą tai, ką pasakiau, norėčiau uh, gauti daugiau informacijos apie finansavimo, uh, numatytus finansus išmaniųjų sienų uh, pasiūlymų rinkiniui. Uh, reikia 1,1 milijardo eurų. Uh, Tačiau turime kalbėti apie solidarumą taip pat. Pavyzdžiui, kalbėti ir apie tai, kad e, imigrantų perlaidos siunčiamos į savo kilmės šalį e, sukuria labai nemenka to šalies BVP. Ir kalbėdami apie solidarumą turime e, nepamiršti ir baudžiamųjų kodeksų sugriežtinimo, reikia griežtesnių sankcijų e, tiems, kurie užsima kontrabandą žmonėmis. Ir galiausiai pirmininkė. Pakartosiu savo mintį. Neturėtumėme kalbėti apie neteisėtą migraciją, turime kalbėti apie uh, nereglamentuojamą arba e, slaptą imigraciją. Ačiū, ponė Diezdemera, taip ačiū už jūsų pastabą. Tai, e, tai ypač aktualu mūsų naujiems nariams, nes mes e, laikomės tam tikrų taisyklių dėl e, terminų, kuriuos naudojame. Kiti kalbėtojai, ponė Winberg. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš valstybės Švedijos, kurios gyventojų skaičius siekia 9,5 milijonų. Ir ta, mes esame ta valstybė narė Europos Sąjungoje, kurie priima daugiausia imigrantų ir prieglupščio siekiančių. Ir aš galėčiau pasakyti, kad mums teko labai daug e, susitemti ir mes susidūrėme su daug finansavimo problemų, nes mes e, turėjome kurti uh, E, prieimimo, e, patalpa, e, prieimimo pastatus, turėjome ištisus rajonus sukurti ir mes turėjome ieškoti sprendimą. Žinome, kad labai daug imigrantų atvažiuoja į Švediją, nes ji e, e, išsiskiria iš kitų ES valstybių, nes joje yra lengviau gauti gyvenimo leidimą. E, Ir tam, kad jie patektų į Švediją, migrantai turi pravažiuoti pro visą eilę kitų ES valstybių narių. Ir keista yra tai, kad pagal Dublino reglamentą ir kitus susitarimus tie žmonės nėra kontroliuojami ir mes vis tik gauname labai daug nelegalių migrantų. Na, aš manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti ir taip pat reikėtų įvertinti padėtį prie sienos, nes Švedijai tenka tikrai per didelį atsakomybę dabar. Thank you for being uh, succinct in the final speech. Ačiū, kad taip glaustai kalbėjote. Ir paskutinis kalbėtas ponas Void. Ačiū, pirmininkė. Šiame, šioje ataskaitoje pasigendu perspektyvos. Jame teigiama, joje teigiama, kad migrantų skaičius auga, mes tai ir taip žinome. Tačiau Mateo Renzi, e, tarybos pirminink, pirmininkas, kalbėdamas šiame komitete, sakė, kad e, svarbu e, ne tik teisė, neteisėtus migrantus paversti teisę skirti daugiau lėšų, bet ir spręsti imigracijos priežastis. Ir kalbant apie ekonominius pabėgėlius, galėtume daugiau nuveikti bandydami prisikasti iki priežasčių. Ir šioje ataskaitoje nekalbama apie tai, ką, ką ketinama daryti dėl kontrabandininkų žmonėmis lobistų. Kodėl tik Vokietijoje taip paplito melinosios kortelės sistema, o kitose šalise ne. Pirmininkas, manau, kad tai visai naudingas keitimasis nuomonėmis. E, išsiaiškinome, kas svarbiausia yra komiteto nariams. Taigi diskusijos tikrai naudingos. Išsiaiškiname, kas jums rūpi imigracijos ir prieglapšio e, klausimais. Aš pats norėčiau pridurti porą trumpų klausimų. Skaitydamas ataskaitą pastebėjau, kad yra skyrius skirtas įgyvendinimui ir mums labai rūpintis dalykas, e, vertinant mūsų patvirtintus pranešimus, priimtus teisės aktus praeitie ir kalbant apie prieglopščio priemonės svarbiausias dalykas šioje srityje yra įgyvendinimo užtikrinimas. Ir daugybė mūsų klausimų liečia uh, valstybių narių veiksmus, veikiau, uh, kodėl tos valstybės, kodėl valstybės nesima tų reikalingų veiksmų. O aš pats atsakingas už migra, buvau atsakingas už migracijos uh, pas, pasiūlymą ir tikrai aktyviai dirbome uh, Kaip Jūs vertinate galimybės, kad valstybės narės įgyvendins šią direktyvą šioje dabartinėje labai prieštaringoje situacijoje? Pane Sipul kalbėjo apie kitą teisės aktą, pavyzdžiui, studentų atvykstančių statusą reglament, tą statusą reglamentuojančią direktyvą ir kaip Jūs vertinate migracijos pasiūlymų gyvendinimą ši, ši, dabartinėje gal nepalankioje tam situacijoje, ponė Korado. Ačiū už šios klausimus ir pastabas. Atsakysiu į svarbiausius klausimus apie prieglobstį, o apie migraciją, apie prieglobstį sakys ponas Ryan. Atsakydama į paskutinį jūsų klausimą dėl įgyvendinimo ir ateities perspektyvų, įgyvendinimas be abejo bus vienas svarbiausių prioritetų kitos kadencijos komisijai. Tai, man atrodo, pasakė ir, ir, ir pirmininkas, kalbėdamas ir apie prieglapstus, tai yra apie migraciją, patvirtinta daug teisės aktų už reglamentuojančių teisę tą migraciją. Yra aštuonios sektorinės direktyvos, dėl vienos dar vyksta dėrybos. Uh, Ir be abejo, gyvendinimas tų teisės aktų bus svarbiausias prioritetas bei tų direktyvų veiksmungumo įvertinimas. Kalbant apie direktyvas, e, šiuo metu rengiama nemažai apžvalgų, kurių tikslas įvertinti direktyvų poveikį, pavyzdžiui, dėl asmenų prieimimo, e, taip pat dėl statuso ir, ir, ir sąlygų trečiųjų šalių piliečiams. Kalbant apie, apie kitus klausimus, man atrodo, kad komisija kitą savaitę kai ką e, paskelbs dėl mėlynosios kortelės. Man atrodo, ponas Junkeris, kalbėdamas apie tai, kalbėdamas apie e, aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių atstovus, e, apie tai kalbėjo ir komiteto nariai pažymėjo, kad vos dvi valstybės išduoda didžiąją dalį mėlynųjų kortelių, o kitose šalise ši sistema neprigijo. Mes pradėjome analizuoti situaciją ir mėlynosios kortelės sistemos įgyvendinimo ataskaita pasirodė gegužės mėnesį draugė su šią ataskaitą ir ten yra pirmoji analizė remiantis surinktais duomenimis. Mes toliau darysime spaudimą ir per kitą mėnesį rengiamės užbaigti ataskaitą apie mėlynosios kortelės sistemos įgyvendinimą. Aiškinsimės, ką galime padaryti, kad ES būtų patrauklesnė ir kur reikia pokyčių. Mūsų ataskaitoje taip pat akcentuojama tai, kad e, nacionalinės sistemos, ten, kurios egzistuoja, kaip numatyta direktyvoje, skirtos itin kvalifikuotiems asmenims, e, neužtikrina vieningos sistemos egzistavimo. Išduodami leidimai tokiems žmonės, bet tai nebūtinai būna mėlynosios kortelės. Ir būtent tai neprisėda prie taisyklių skaidrumo ir nepritraukia tokių asmenų. Ir tas klausimas be abejo, nes dar turės būti nagrinėjamas ateityje. Buvo ir klausimas kaip informuoti žmonės apie teisėtos migracijos kanalus. Jau egzistuoja ES migracijos e, portalas, ten yra informacija apie e, teisėtos migracijos kanalus, šalyse galiojančias procedūras ir kontaktinius e, punktus, bet to nepakanka, mes dirbsime toliau, tobulindami tą svetainę ir, ir stengsime plačiau skleisti informaciją. Pavyzdžiui, numatome informacijos kampanijas kurias vykdysime trečiosiuose šalise, ypač, pavyzdžiui, Afrikos valstybės ir kalbėsime apie teisėtos migracijos kanalus. Buvo klausimų ir apie kontrabandą, apie asmen, neteisėtą asmenų įvežimą. E, šis rytis yra labai svarbi, e, apie tai kalbama. Apie tai kalba ir darbo grupė, rengdama savo planus, darbo grupė skirta Viduržėmio jūros regionui. Mes bendradarbiaujame su įvairiomis susijusiomis e, organizacijomis ir sektoriais, kurie kovoja su neteisėtų asmenų, migra... neteisėtų asmenų įvežimu, taip pat su Europol agentūra ir su Frontex su valstybėmis narėmis ir kitomis agentūromis. EASO taip pat dirba ieškant e, galimybių šį reiškinį išspre, š, pašalinti šio reiškinio priežastis ir kitų metų pradžioje rengiamas paskelbti veiksmų planą. Tai susijęs su, o, su vairiais projektais ir bendradarbiavimu su Europol ir Frontex bei valstybėmis narėmis. O ne organizuotas nusikalstamumas ir kontrabandininkai e, yra mūsų prioritetas ir taikinys ateičiai. Buvo keletas klausimų apie kilmės šalis ir e, tranzitą. Viduržėmio jūros darbo grupė tai ypač akcentuoja, žinoma, reikia dirbti su e, tranzito ir kilmės šalimis. Sukūrėme keletą uh, bendradarbiavimo su tomis šalimis procedūrų. E, pateiksiu pavyzdį. Politinis dialogas e, ir bendradarbiavimas su Afrikos kyšulio šalimi. Jis bus pradėtas lapkričio mėnesį, pasirengimas jau vyksta. tai, pavyzdžiui, tai apims ir nacionalinių ir regioninių strategijų parengimą žaliojo kyšulio valstybėje. Taip pat bendrai imsimės uh, kovos su kontrabandininkais žmonėmis. Tas pats pasakyti nėra apie kitas šalis. Jau minėjau e, e, partnerystės dėl judumo dokumentus su Tunisu ir Maroku. Tai ten kalbama ne tik apie readmisiją ir neregl, neregl, nereglamentuojamą migraciją. <clears throat> Kalbama ir apie Mm, tai, kad reikia suteikti informaciją asmenims apie teisėtos migracijos galimybės, e, taip pat e, surenkti mokymus tos šalies darbuotojams. Mes ta, bandome taikyti visą apimantį požiūrį, e, užtikrindami teisėtos migracijos kanalus ir kovodami su neteisėta migracija ir taip pat bandome stiprinti atitinkamas tų šalių sistemas. Buvo nemažai klausimų apie sienų kontrolę ir Frontex. Komisija e, ir komisijos nariai e, ponė Malstrom yra keletą kartų pažymėjusi, kad Frontex nėra Europos pasienio apsaugos darbuotojų agentūra. Tai yra operatyvinė agentūra, kuri koordinuoja ir uh, papildo valstybių narių veiklą sienų stebėsenos rytyje. Žinoma, ši agentūra e, didelį dėmesį skiria, pavyzdžiui, sien, sienai viduržėmio jūroje. Tačiau Frontex agentūra neturi savo išteklių. Ji didžia dalimi e, remiasi valstybių narių bendradarbiavimu. Ir kitos valstybės narės nekarta buvo ragintos prisidėti prie operacijų, kurias koordinuoja ir prižiūri Frontex, e, ypač vykdant operacijas Viduržėmio jūros regione. Dabar vyksta diskusijos su Frontex agentūra ir valstybėmis narėmis dėl to, kaip užtikrinti aktyvesnį Frontex darbą Viduržėmio jūroje bus padėta nauja operacija, kuri nepakeis Mare Nostrum operacijos, bet jį užtikrins didesnį Frontex matomumą ir bus paremtos su, paramos sulaukstos valstybės narės, kurios susidėlė su didžiausiu spaudimu šioje srityje. Man atrodo, aptariu beveik visus klausimus išskyrus Europos semestrą. Kaip mes, buvo klausimas apie tai, kaip mes prisidedame prie Europos semestro proceso. Kaip žinote, tai sudėtingas procesas ir, ir rengiamos rekomendacijos dėl šalių ekonominės ir socialinio sektoriaus politikos. Tačiau šiais metais, dirbdami su užimtumo direktoratu ir kitais direktoratais, e, rengėme konkrečias rekomendacijas skirtas, skirtas šalims, kuriuose, pavyzdžiui, yra labai didelis atotrukis tarp užimtum, lyginant užim, imigrantų užimtumą toje šalyje ir e, šalies piliečių užimtumą. Tai būtų Belgija, Prancūzija, kur tas atotrukis yra labai didelis. Rekomendacijose tikėme pasiūlymį, kaip suaktyvinti imigrantų e, dalyvavimą darbo rinkoje ir užtikrinti į didesnę jų įtraukti. Ateityje tikimės su, užtikrinti daugiau siner, sinergijos, e, sprendžiant migrantų klausimus bei e, susijęs tuos klausimus su šalies socialinė politika. Man atrodo, aš atsakiau visus su migracija susijusius klausimus ir dabar kolegai Stevenui paliksiu klausimus apie prieglapstį ir tarptautinę apsaugą. Ačiū. Thank you, Lara. I will... Ačiū. Lara, Pirmininkas, gal galėtume trumpai pristatyti. Labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, e, įžangai noriu pasakyti, kad ir prieglopščio srityje Europos komisija yra labai aiškiai pasakiusi, kad artimiausiais metais bus akcentuojamas įgyvendinimas, kaip Monas Morajas ir e, kiti e, sakė. Dabar turime labai aišku, aiškę teisinę bazę ir daugelis e, e, pasisakiusiųjų kelia klausimą, kaip tai įgyvendinti praktiškai. Daugelis valstybių narių dalyvauja dabar teisės akto perkelimo procese. Mes visi e, žinome, kas vyksta ES ir valstybėse narėse. Mūsų agentūra Maltoje ir prieglošio paramos biuras padeda surinkti tą informaciją. Norėčiau konkrečių parlamentarų pateiktų klausimų. E, klausimas dėl padėties Vengrijoje. Iš ties, Europos komisija žino, kiek daug iššūkių iškyla Vengrijoje pastaruoju metu, kai e, bando ją patekti daug prieglopščio siekiančių. Praėjusiais metais į Vengriją įvažiavo e, beprecedentiškai didelis prieglopščių siekiančių skaičius ir jai iškilo daug problemų juos priimant. Mes palaikome glaudų ryšį su uh, Vengrijos valdžia. Mes lankėmės uh, centrus, centruose valstybėje. Matome, kad padėtis yra gerokai patobulėjusi, bet dar toli gražu netobula. Lygiai taip pat uh, Vengrijos parlamentaras paminėjo, kad e, Vengrijos Helsingio komitetas susiduria su daug sunkumu. Mes puikiai žinome, kokie tie sunkumai ir apie juos esame kalbėję apie, su Vengrijos administracija, ypač dėl sulaikymo centrų. E, manau, kad e, Vengrijoje teisė, kuri, teis, teisinė bazė gerokai padobulėjo, tačiau e, išlieka nemažai sunkumų, kuriuos dabar diskutuojame su vengrais. Kalbant apie kai kuriuos konkrečius pateiktus klausimus. Pone Versija, kla, Veržijat klausė apie e, sąlygą sulaikymo centruose. Manau, kad pakaktų pasakyti, jog naujos, naujoje prieimimo sąlygų direktyva yra labai aiškiai nustatytos sąlygos. Sakoma, kad e, prieglopščio prašantieji ten turėtų atsidurti tik tai išskirtinėmis aplinkybėmis. Lygiai taip pat yra aiškiai pasakyta, kad sąlygos sulaikose centruose turi tenkinti tam tikrus standartus. Mūsų prioritetas užtikrinti, kad tų standartų būtų laikomasi visojose valstybėse narėse. Pone Mayer ir pone Lambert pateikė labai konkrečių klausimų dėl to, kaip valstybės narės skirtingus pripažinimo statusus pritaiko pabėgėliams arba pasitelkia vadinamai e, pagalbinės apsaugos statusą, subsidiary protection. Reikia pasakyti, kad žiūrinė bazė kol kas nėra aiški. Valstybės narė turi įvertinti, ar vienas ar kitas asmo tenkina pabėgėlio statusų keliamas sąlygas ir ar gali gauti tą vadinamą papildomą apsaugą, antrinę apsaugą. Valstybių narių praktika skiriasi. Ar e, sukurtoji teisinė bazė realiai taikoma skirtingai valstybėse narėse E, reikia pabrėžti, kad e, skirtumų neišvengiame, tačiau e, nagrinėjame padėtį labai atidžiai ir tą patį galėtumėm pasakyti apie Europos prieglopščio paramos biurą. Su valstybėmis narėmis dalyvaujame didaktinėme darbe, bandiname, bandome aiškinti, kaip taikyti kvalifikacijų pripažinimo direktyvą konkrečiais atvejais. Norime kad valstybės narės bėgant laikui e, atitinkamus standartus ir statusų keliamus taikytų vienodai. Nemažai klausimų buvo pateikta bendrai dėl solidarumo ir dėl perpaskirstimo. E, kai kas buvo išsakyta, kai konkrečių labai problemų paminėjo e, parlamentariai iš Maltos – Leiskite čia dar kartą pabrėžti, kad iš komisijos pusės ir e, mūsų e, kadenciją baigiančioji komisijos narė nuolat apie tai kalbėjo ir aš esu tikra, kad naujasis komisijos narys apie tai kalbės vėlgi. E, pabėgėlių perpaskirstimas yra labai svarbi solidarumo demonstravimo priemonė. Ja vis dar galime taikyti ir mes labai džiaugiamės, kad valstybės narės uh, E, tą priemonę taikys deramomis sąlygomis. Malta yra pagrindinė e, perpaskirstimo e, taikytoje šiuo metu, bet ateityje, aš manau, susidarys nemažai aplinkybių, kai valstybės narės turės pasinaudoti politinę valią, kad perpaskirstytų pabėgėlius žinodamos, kad vienai ar kitai valstybei nariai tenka didesnė e, prieglopščių ieškančiųjų ar pripažintų pabėgėlių našta. Žinoma, tai išlieka laisvanoriškas gestas. Stevenai, prašyčiau užbaigti, sako pirmininkas. Pridursiu, kad e, finansinių paskatų e, valstybėms narėms skatinti taip elgtis turime metinis perpaskirstimo forumas, apie kurį jau šiandien buvo kalbėta, e, vyko pernai ir įvyks šiemet, lapkričio mėnesį dar kartą. Ir taip, mes jo pasinaudosime kaip progą kreiptis į valstybės narės, kad e, būtų perpaskirsimas taikomas dažniau. Manau, kad aš jau e, sunaudojau savo laiką, todėl čia baigsiu. Įsivaizduoju, kad visus didžiąją dalį klausimų, kurie jau buvo pateikti, atsakiau. Manau, kad jūs abu atsakėte nemažai Aš man, suprantu, kad mes galėtume valandų valandas apie tai kalbėti, nes tai yra vienas iš svarbiausių klausimų mums. Dėkoju parlamentarams už tai, kad jie išsakė jiems labiausiai rūpimas problemas. Galėtų būti labai plati ši diskusija, bet e, mes turėtume e, aiškiau įsivaizduoti, koks yra e, kontekstas šios ataskaitos ir džiugiuosi, kad jūs atsakėte visus mums rūpimus klausimus. Aš manau, kad mes dabar galėtume daugiau dėmesio skirti prie glopščio e, paramos biurui, bet kaip kolegos puikiai žino, šis e, momentas e, šioje diskusijoje dabar yra labai svarbus, nes žinome, kas dedasi viduržėmio jūroje ir manau, kad pats laikas priimti atitinkamus dokumentus ir sprendimus kiekvienais metais, kaip ir kiekvienais metais, šiemet e, Jean Lambert e, rengs e, pranešimą ir apie prieglopščio biurą. Kolegos kalbėjo apie prieglopščio paketą. Aš tikiuosi, kad vyks, vyko labai informatyvi diskusija ir labai gerai, kad jūs pristatėte šį šią klausimą. Jūs girdėjote, kaip priimtasis paketas dar nepasiteisina. Solidarumas yra labai rimta problema mums. E, jūs sakėte, kad pateiksite trumpą ataskaitą, mes e, išklausysime per diskusiją klausimus ir paskui jūs galėsite tuos klausimus atsakyti vietoj ilgų pranešimų, e, kuriuose jūs pristatysite ataskaitoje, turime kalbėti ir apie daugiametės darbo programas. Ir jūs galėtumėt labai trumpus, trumpai esminius punktus pristatyti ir tada pradėtume diskusiją ir galėtume grįžti prie detalių. Tokiu būdu dirbtume lankščiau. Todėl prašyčiau, kad dabar padarytumėt tokį apibendrinimą. Padarė tokį apibendrinimą ir e, ačiū, kad atėjot. Members, thank you very much. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiam parlamento nariai, ačiū, kad mane pakvietėte. Ir nuo pat pradžios aš norėčiau pasveikinti jūs, iš pat pradžių aš norėčiau jūs pasveikinti su naujos kadencijos pradžia ir palinkėti geriausios kloties šiame svarbiame darbe. Jūs galite visapusiškai pasitikėti ir manimi, ir mano agentūra. E, esame pasirinkę su jumis dirbti. Kalbėsiu kuo glaušiau kad e, darbas būtų lengviau, kad vyktų sklandžiau, aš išplatinau trumpą dokumentą, kuriame yra apibendrinami pagrindiniai e, pasiekimai šiuo metu. Pagrindinė priežastis, kodėl aš atėjau čia, yra e, Met, reikia pristatyti metinę ataskaitą dėl prieglopšio padėties Europos Sąjungoje. Man e, labai malonu, kad šis dokumentas tapo tokiu uh, diskusijų pagrindų kiekvieniems metams ir jis pristato e, prieglopščio padėties praktinę padėtį. Jeigu pažvelgtume į praėjusius metus, o ataskaita oficialiai yra apie praėjusius metus, tai pamatytume, kad 2013 metais išriškėjo dvi pagrindinės migrantų uh, kryptis - Sirija, Vakarų Balkanai, Rusijos federacija. E, galime pažiūrėti į tuos tris e, srautus ir pamatysime, kad jie yra labai skirtingi. Apie Siriją turbūt kalbėti nereikia, mes kiekvieną dieną matom per televiziją kokią padėtis ir šiais metais pastaraisiais mėnesiais ji tampa vis sudėtingesnė ir sudėtingesnė. Ypač jeigu pažiūrėtume į skaičius, tai pamatytume, kad migrantų skaičiai tik didėja. Uh, Sirijos piliečių teikiamos paraiškos yra tarp trijų, e, skaičiais yra tarp trijų gausiausių 19 valstybių narių. Rusijos padėtis yra kitokia. Praėjusiais metais e, matėme, kad labai padidėjo migrantų skaičius, bet į metų pabaigą tas skaičius e, sumažėjo. E, kokio pobūdžio tos paraiškos, tie prašymai? Taip, Rusijos prieglopščio siekiantieji yra daugiausia iš Čečienijos ir dažniausia jų prašymai būna atmetami. O jeigu pažiūrėtumėm į vakarų Balkanus, ten specifika yra kitokia. Iš vakarų Balkanų e, žmonės bando pabėgti, nes ten nekinta padėtis jau daug metų. Tas pats, aš manau, bus ir šiais metais. E, vakarų Balkanų gyventojai sudaro labai didelę prieglūšį siekiančiųjų dalį, ir e, reikia pripažinti, kad jų prašymai yra tarp dažniausiai atmetamų, iš kai kurių valstybių atmetami visi prašymai 100 procentų, iš kai kurių 96 procentais. Jeigu Sirijos padėties e, ir Sirijos e, specifikos turbūt nereikia niekam vardinti ir aiškinti, tai vakarų Balkanų padėtis yra kitokia ir jiems apsauga retai, kada yra reikalinga. Jeigu pažvelgtumėme paskutinės tendencijas šių metų pirmojoje dalyje, tai pamatytume, kad augimas pastebėtas praėjusiais metais pagal Eurostat duomenis tęsiasi iki šių metų. E, turbūt niekas nenusteps, kad aš paminėsiu Siriją, Iraką ir Ukrainą. E, viskas suprantama, kodėl taip yra. Eritrėja staiga irgi iškilo statistikoje paaiškinti kol kas negalime. Padėtis Eritrėjoje buvo prasta labai daug metų ir išlieka labai bloga. Tačiau tai savaime nepaaiškina to staigaus skaičių padidėjimo. E, šį reiškinį kartu su valstybėmis narėmis ir ekspertai studijuojame ir bandome e, išsiaiškinti, kaip viskas vyksta. Kas e, buvo padaryta praeisiais metais ir kas daroma šiais metais? Daugiausia dėmesio yra skiriama paramai valstybėms narėms įgyvendinant prieglopšį teisyną. Praėjusiais metais Europos parlamentas patvirtino prieglaušio paketą, tai yra labai svarbus žingsnis, o dabar reikėtų sutelkti dėmesį į visų pažadų įgyvendinimą, visų pažadų prisimtų per teisėkuros procesą įgyvendinimą. Tai daroma organizuojant mokymus, rašant vadovėlius, kurie leidžia praktiškai įgyvendinti uh, priimtuosius teisės aktus, suteikiant bendros informacijos apie kilmės valstybės. Praėjusiais metais buvo atliekta e, Vakarų Balkanų padėties studija, o kaip aš jau sakiau, ta valstybė yra e, labai ypatinga. Vakarų Balkanuose tas push and pull veiksnys išlieka labai svarbus. Ir e, manau, kad kitą savaitę jau labai greitai pradėsime renkti ataskaitą apie Čečieniją ir e, per labai greitai apie Somalį. Taip pat e, atnaujinsime ataskaitą apie saugumo padėtį Afganistane. Stengiamės studijuoti skirtingas kilmės valstybės ir tuo pat metu sutelkėme atskirų valstybių ekspertus, Irako, Sirijos, Ukrainos specialistus ir kitų valstybių, kurios mums yra labai aktualius. Paminėsiu ir pirmininkę, kaip pažadėjau, tuoj baigsiu. E, Viduržėmė jūros darbo grupė e, jau buvo aptarta Europos komisijos atstovo, todėl aš šio klausimo neanalizuosiu, bet išskirsiu du dalykus. Viena, galiausiai, sakyčiau, galų gale, nes e, tas klausimas dar nuo 2004 metų Hagos programos yra svarstomas, buvo E, žengti svarbus žingsniai bendro e, pareiškimų svarstymo mechanizme. Ir tie pirmieji žingsniai e, suteikia daug vilties. Kitas dalykas, mes bendradarbiavame su Europol, Frontex ir Eurojust. Turbūt labai įdomi kombinacija. Ir mes rengėme projektus Maltai ir Italijai, kad geriau suprastume nusikalstamų organizacijų organizuojančių imigrantų srautus veiklą, jų specifiką. E, tai yra labai įdomis rytis ir aš manau, kad dar prie to klausimo sugrįšiu. Dirbti galime tik tada, kai gauname pakankamas, e, pakankamą finansavimą, kai turime taip pat žmogiškuosius išteklius. Šiame kontekste aš norėčiau padėkoti Libe komitetui už pakeitimą Aš jums iš viso širdies dėkoju, nes tai gauti mums labai svarbu. Tokiu būdu mes e, tarsi pripažįstame, kad be žmonių mes dirbti negalime. Ačiū. Thank you, Robert, for that. And... Ačiū, Robertai, už tokį apibendrinimą ir labai džiugu, kad atvykote į posėdį, nes taip mes galime apsikeisti nuomonėmis, jūs galite atsakyti kolegoms į klausimus. Kolegos, matote, kad prieklupščio paramos biuras užsima ir konkrečiais veiksmais, galite užduoti klausimus apie tai, tačiau taip pat priimami ir sprendimai. Ir galite išsakyti savo politinę poziciją, nes matote, kokia yra situacija. Taigi pradėkime dialogą šiuo klausimu. Galbūt Pirmiausia, galėtų pasisakyti pranešėjas ir paskui pasisakys kiti kolegos esantis kalbėtojus raše. Ginny Lambert. Labai ačiū, labai ačiū už apibendrinimą, jis buvo labai aiškus. Daugelis mūsų pritars tam, ką sakėte apie įgyvendinimą. Nežinau, ar norite plačiau pakomentuoti Dublino reglamento dėl iš ankstinio perspėjimo ir parengties mm, padėti valstybėse narėse, kaip jis taikomas, nes iš tikrųjų dėl to buvo daug kovota. Ir kitas dalykas konsultacinis formas, kaip juo naudojamasi. kodėl, kai nemažai valstybių narių mato, kad prieglopščių prašymų skaičius išaugo, kitose valstybėse prieglopščių prašymų skaičius sumažėjo, ypač Graikijoje ir Kiprė. Galbūt galėtumėt paaiškinti, dėl kokių priežasčių taip yra. Ačiū. Ponas Kirkov. Kalbėsiu trumpai šį kartą, pirmininkė. Nes jau išsakiau savo asmeninius politinius pastebėjimus prieš tai. Trys dalykai – regioninės apsaugos programos, ar esame patenkinti tomis programomis, ar jos turi kažkokį realų poveikį, dirbant su trečiosiomis šalimis, nesu tikras, reiktų į tai pasigilinti. Antra, ES šalis – čia vis dar yra tokia padėtis, kad e, nepavyksta susitvarkyti su atvykstančiųjų srautais. Atvyksta jie į vieną Europos Sąjungos šalį ir paskui iš jos pasklinda po visas kitas. Pavyzdžiui, Kalė uoste ne, visos, e, ne visi prašymai yra svarstomi uh, Yra ir kitų vietovių, į kurias atvyksta labai daug pabėgėlių. Kokia yra pagrindinė problema? Dėl ko negalima tinkamai sutvarkyti prieglopščio prašymų Tai lemia, kad e, prieglupščio prašytojai juda po visą šalis. Silvigrijom. Pane Silvigijom, aš taip pat labai trumpai pakomentuosiu šią ataskaitą. Noriu padėkoti šios kokybė. E, labai svarbu, kad jūs paminėjote bendradarbiavimo kultūros klausimą, kurią, kuri e, dabar jau yra apčiopiamesnė, pastebimesnė ir jūsų tarnybos biuras <clears throat> tai konstatuoja, Ir aš noriu dar škai ką pasakyti. Čia kalbama apie prieglopšio situaciją, bet manau, kad tai turėtų būti pagrindas parengti perspektyvinę šio reiškinio, šios situacijos analizę. Ir tokios analizės pagrindu galbūt galėtumėme progresuoti ir kitose sritise. Ir turiu klausimą. Gal galėtumėte pakomentuoti E, egzistuojančius susitarimus tarp biuro ir kai kurių valstybių, pavyzdžiui, Šveicarijos, e, kaip tai klostėsi praėjusiais metais ir e, ar tai papildomai atsiliepia biuro biudžetui, nes jūsų veikla yra gana įvairi ir, ir kaip, kaip tai, koks, koks tai krūvis jums ir jūsų darbuotojams. Ačiū Silvi, toliau ponė Ferrara. Ačiū, pirmininkė. Man būtų įdomu sužinoti, ką ketinate daryti su konkrečiomis paramos programomis pasienio šalims, pavyzdžiui, Italijai. Italija patiria didžiulį spaudimą. Pagal Dublino reglamentą iškyla nemažai problemų, ypač dėl tarptautinės apsaugos teikimo, kur iš tikrųjų sunku uh, įgyvendinti numatytus terminus visoms procedūroms. Tai daugiausia susiję su laiko terminais, bet to labai svarbi ir pagrindinių teisų apsauga. Viena vertus Italijoje e, imigrantai siekia pirmiausia laisvės, tačiau jie yra sulaikomi ir laikomi mėnesių mėnesius. mėnesius o jų situacija nesprendžiama. Galiausiai jie atsiduria gatvėje. Be to, ES piliečiai yra sunerime dėl lėšų valdymo ir dėl fondų, kurie skirti šalims, kad jos geriau tvarkyti su prieglopščio situacija. Tai primena grandinėlę sudaryta iš daugelio grandžių. Yra tarptautinės apsaugos prašymai ir tuomet prasideda jau e, įvairios procedūros. Tačiau jeigu procedūros pernelik užsitėsia, tai mm, tie imigrantai patiria tokią neigiamą reakciją. Galbūt yra kažkokie paramos planai, padėsiantis valstybėms susitvarkyti su migrantų srautais. Ačiū, pana Daliai. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Visero ir ačiū prieglapščio paramos biurui už nuveiktą darbą. Aš turėjau progos apsilankyti Europos prieglapščio paramos biure ir pamatyti jų darbą vietoje. Iš tikrųjų, man padarė didžiulį įspūdį jų vykdomi darbai, ypač atsižvelgiant į jų turimus ribotus išteklius. Uh, Tačiau man kelia nerima skaičiai, kuriuos pristatėte. Kiek žmonių prašo prieglopšį 2013-aisiais e, atrodo ir 2014-aisiais bus pateiktas rekordinis prieglopšio prašymų skaičius. Taigi prieglopšio prašytojų smarkiai išauga. Kodėl ats, taip atsitiko. Ši situacija daro spaudimą ES valstybių prieglapščio ir imigracijos sistemoms. Ir čia paprašyčiau, kad e, prieglapščio paramos biuras vaidintų svarbesnių vaidmenį. Jau tai buvo parašyta e, pono Junkerio laiške vid, išorės ir vidaus reikalų komisarui kaip geriau pagerinti padėtį praktikoje. Galbūt galėtumėt pasakyti, kokiu veiksmu galima imtis, kaip ESO galėtų prisidėti prie padėrėjęs gerimimo valstybėse narėse. Taigi dabar jau laikas pereiti nuo nuostatų gyvendinimo iki konkrečių projektų. Ir yra labai daug sričių, kuriuose galima pasiekti pažangos, pavyzdžiui, bendras e, prieglapšio prašymų tvarkymas ir kiti dalykai. Minėjote prieglapščio paramos paketą ir sakėte, kad visi turi vykdyti savo įsipareigojimus, įvykdyti savo pažadus. Kaip e, to pasieksite? Tikiuosi, kad e, pavyks tai užtikrinti ir kad prieglopščio paketas galų gale pradės veikti. Taip pat minėjote organizuotą nusikalstamumą ir e, organizuotą nusikalstamumo veiklą imigracijos srityje. Kas vyksta praktikoje? Bijau, kad kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, kuris e, migracijos kontekste lemia tragedijas, pavyzdžiui, Lampedūzos tragediją ir tragedijas viržymė jūroje. Uh, galiausiai, kad e, prieglapščio paramos biuras galėtų sėkmingai, veiksmingai vykdyti savo darbus, privalome užtikrinti, kad jie gautų tinkamus išteklius. Jų vaidmuo labai svarbus, jie turi turėti reikiamą darbuotojų skaičių ir reikiamus ekonominius išteklius, kad būtų galima tvarkyti su dabar kylančia krize. Ačiū. Skakeler. Ačiū. Sutinku su tuo, kad būtina užtikrinti pakankamus išteklius apie tai jau esame kalbėję, bet to būtina įgyvendinti prieglopščio paketą, ypač e, atsižvelgiant į pabėgėlio statuso suteikimo taisyklės skirtingose šalyse ir prašymų tvarkymą. E, paskirtam komisarui Avramopulos parašytame laiške sakoma, kad būtina bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis čia mums jau pradeda skambėti pavojaus darbai, varpai dėl to, kad prieglopščio, param, prieglopščio procedūros turėtų būti sklandžios ir to jokių būdų nepaspartina bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Taigi, gal galėtumėt plačiau paaiškinti, ką reiškia tas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, ką ateityje darysite šioje srityje. Ir Taip pat minėjote kažkokius bandomosius projektus Maltoje ir Italijoje. E, kovojama su nelegaliu migrantų gabenimu. Galbūt galėtumėt pasakyti, koks jūsų vaidmuo e, šioje srityje ir kaip tai susijęs su trečiosiomis šalimis. Ačiū, visi kalbėjo labai tiksliai ir glaustai, taigi labai ačiū. Pone Lopes Aguilar. Taip, ačiū. Pirmininkė. Ir ačiū už pristatymą. Jis e, iš tikrųjų buvo naudingas ir labai svarbus lybė komiteto darbe. Mes e, privalome užtikrinti pagrindinės teises žmonėms, prašantiems tarptautinės apsaugos arba prieglopščio. Ir turime pasitelkti bet kokias priemonės, kurios mums yra prieinamos. Užduosiu porą klausimų. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad uh, visuomet kalbėdami šią temą konferencijose, visuomeniai susidurime su tokiu neadvekačiu suvokimu, kas tai yra. Panašu, kad žmonės labai mažai žino apie prieglopščio sistemą Europoje, uh, labai mažai susipažinę su apskritai prieglopščio prašymo sistema. Nemažai žmonių yra įsitikinę, kad pietinės e šalis prieglopščio prašytojai yra užplūdę. Tačiau didžiausias rautai tenka Vokietijai, Britanijai, Prancūzijai ir Švedijai. Visai netom šalims, kurios yra ES pakraščiuose. Kaip paaiškinti tą nevienodą pabėgėlių srautų pasiskirstimą, kai kalbama apie bendrų prieglopščio taisyklių taikymą, apie bendrų prieglopščio įsipareigojimų vykdymą. Tai ne tik teisinės sistemos klausimas. Mūsų saisto ir tarptautinės konvencijos, Ženevos konvencija, taip pat 51 e, protokolas, 67 protokolas. Kaip mes galime geriau informuoti apie prieglopščio prašymus, kaip galėtume teikti informaciją čia tema. Be to, kaip galėtume paaiškinti tokius nevienodus rezultatus, kai bandoma pritaikyti bendras ES taisyklės tai jau jūsų biuro kompetencija. Ir galiausiai, kaip galime užtikrinti, ir ši tema vis iškyla naujai, kaip galime užtikrinti, kad kiekvienas prieglopščio prašytojas turi bent jau vieną galimybę, kalbu apie tuos karštuosius taškus, kaip um, užtikrinti, kad vykdomas negražinimo principas. Ką daryti su neteisėtais migrantais, kurie išsilaipina Seutoje, Melyjoje, Pietų Ispanijos paplūdimiuose, Maltoje, Graikijos salose arba Lampedūzoje arba Italijos salose, kaip galime užtikrinti, kad potencialus prieglopščio prašytojai bent jau turėtų progą pasinaudoti galimybę paprašyti prieglopščio, nes labai dažnai valstybės narės tiesiog patalpina žmonės pabėgėlių centruose, kad ir kaip jie besivadintų. Ir tiesiog vykdo repatriacijos sutartis su jų kilmės šalimis arba su pasienio šalimis. Tačiau tie žmonės negauna galimybės paprašyti prieglopščio ir tinkamai pateikti prašymo kaip e, galime pagerinti padėtį tokiuose karštuose taškuose. Tokie būtų mano klausimai. Hmm. Aš suprantu, ką sakote. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie prieglapščio prašytojos Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, uh, E, daug tų asmenų pašo, prašo prieglapščio, tačiau jie pirmiausiai atvyksta į pietinės Europos šalis ir ten didžiausias spaudimas e, susidaro. Bet aš suprantu, su, suprantu jūsų išsakytus komentarus. Toliau, ponė Spinėlį. Ačiū, daktarė Vaizer, už šią ataskaitą ir turiu Jums vieną klausimą. Mare Nostrum operacijos nepakeis Forum Plus programą ir taip pat atsižvelgianti tai, kad yra tiek daug neiškumo dėl Frontex Plus finansavimo ir konkrečių užduočių, kurios bus numatytos tam projektui. Galbūt reiktų skirti prieglopšio paramos biuro darbuotoją, kuris dalyvautų visose Frontex Plus operacijose ir, ir užtikrintų, kad e, būtų laikomasi prieglopšio prašytojų, būtų užtikrinamos prieglopšio prašytojų teisės tokiuose operacijose. Norėčiau užbaigdama priminti, jog dėja e, kai kurios šalis, tarp jų ir mano šalis Italija, labai konkrečiai kalba apie būtinybę kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir aš apie tai kalbu. Tačiau, kuomet vykdomos e, konkrečios kratos ir paieškų operacijos, atsiprašau, paieškų ir gelbėjimo operacijos, žmonės, kurie fiziškai gelbėja į nelaimę papuolusius žmonės jūroje, paskui už tai nukenčia. Toliau, ponė Stevens. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, turiu porą klausimų. Mm, žinau, kad prieglapšio prašytojai turi teisę į vertimą žodžiu, ta teisė yra numatyta direktyvoje, bet noriu paklausti, e, kaip su galimybe gauti vertimą kurtiems žmonėms, kurių e, bendravimo poreikiai yra ypatingi. Kaip užtikriname, kad kurti prieklapšio prašantis asmenys bei asmenys su psichinė negale gauna visą jiems reikalingą paramą. Jiems reikia specialiai parengtų vertėjų, kurie e, galėtų versti gestų kalbą. Ar, ar tokia paslauga užtikrinama? Dar vienas klausimas susijęs su kai kuriais kitais e, opiais aspektais. 2013-aisiais daug dėmesio buvo skirta ypač e, pažydžiamoms e, pabėgėlių grupėms. Pavyzdžiui, Belgijoje žmonės su negale buvo priversti išeiti gatves prašyti išmaldos. Noriu paklausti, ar įgyvendinant jūsų pristatytą projektą buvo skirtas dėmesys lesbietėms, transseksualams, moterims, kurios susidūrė su lytiniu smurtu arba kurio, kurios nukentėjo dėl lyties, nu, lyties organų žalojimo. Aš mačiau nuorodas į tokias asmenų grupės, tačiau neaptikau um, informacijos apie tikslinės tokių asmenų grupės ir darbą jų klausimų. Ar komisija rengėsi ateityje ypatingą dėmesį skirti uh, asmenims su negale, nes šioje asmenų grupėje yra labai didelė įvairovė, yra aklų, kurčių, žmonių su psichinė, su proto negale. Ir tai yra ypač pažeidžiami žmonės. Raginčiau jūs at... nepamiršti jų. Ačiū. Ačiū, ponė Stevens. Manau, kad tikrai buvo naudinga išklausyti Roberto pirmą, bet dabar dar laukia, yra dar ne, netrumpas norinčių pasisakyti sąrašas, prašyčiau, jau, jau noriu pranešti, kad tas sąrašas yra baigtinis. Dar du kolegas įtrauksiu ir baigiame. perspėjau Robertą, kad jis tikrai sulauks daugybės klausimų. Ponas Stadovski, kokią kalbą šiandien kalbėsite? Šiandien čekiškai. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už sutiktą galimybę pasisakyti ir noriu padėkoti už puikią ataskaitą. Joje e, labai aiškiai pristatyta situacija ir daktarė Vaizerį tai vienas geriausių e, dokumentų, kada nors pristatytų šiame komitete, kiek pamenu iš savo darbo parlamente. Tikrai nuoširdžiai jūs už tai noriu pagirti. Čekijos Respublika yra viena iš tų šalių, kurią savo į kurią atvyksta nemažai rusų. Mes sulaukėme daugybės prieklapšio prašymų iš rusų dėl e, Putino taikomų represijų įvairiausiams, įvairiausiams asmenų grupėms kurios jam nepatinka dėl vienu ar kitų priežasčių. Pavyzdžiui, motinos, kurios paskelbė apie e, savo sūnus žuvusius Ukrainoje. Iš kitų Rusijos federacijos dalių, pavyzdžiui, Čečenijos atvyksta, iš ten bėga žmonės, kurie susilaukia bausmių už tokius dalykus, už kuriuos jie jų niekas nebaustų Europos Sąjungoje. Tai iš, tų, iš tos šalies sulaukėme tokių asmenų. Noriu paklausti jūsų. Ar rengėtės e, taikyti didesnį lankstumą tokiais atvejais? Nes Rusijos federacijoje yra daug žmonių, kurie susiduria su didelėmis tokio pobūdžio problemams. Pone Veržė, galite kalbėti kiek tik norite. Aš tikrai nepiknaudžiausiu man skirtų laikų, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau pasidžiaugti pristatomos ataskaitos kokybę, tai yra analitinis dokumentas, kur pateikti paaiškinimai įdomus ir svarbus. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną nerimą keliantį dalyką, dėl statistikos naudojimo. 800 e, procentų, pavyzdžiui, cituoju tokį skaičių. E, na, atsiprašau, būsiu tiesmuka. E, kuo jūs čia žaidžiate? Tie skaičiai pasirodo ir spaudoje. Tai pavojinga ir tiems, kuriuos mes bandome apsaugoti čia kalbama apie išaugimą 700, o iš tikrųjų išaugo keliais tūkstančiais asmenų. Ir mane tikrai e, stulbina, kad vis dažniau statistiniai duomenys pateikiami būtent tokiu pavydalu. Čia kalbate apie skirtingus prieklapšio prašytojus ir tai, kaip su jais elgėsi valstybės narės, kaip jie priimami ir kokia jų padėtis yra po to, kai pra, prieklapšio prašymas patenkinamas. Mane, man, man ypač e, krinta į akis pa, papildoma tarpinė apsauga, e, kol asmo gauna kokos mens prieglobščio prašymas yra patenkinamas ir situacija valstybėse skiriasi. Ir iš kai kurios valstybės neužtikrina tos apsaugos. Tai būtų įmanoma, jeigu įstatymai būtų geriau suderinti ir būtų įstatymuose numatyta didesnė prieglopšio prašytojų apsauga. Dar vienas klausimas Dar vienas aspektas, dėl kurio pasigendu daugiau informacijos ataskaitoje, e, tai yra kilmės, tai yra šalis, į kurią e, prieglapščio prašytojas atvyksta ir šalis, kuri yra jo taikinio šalimi. Pavyzdžiui, Kalė. Į Kalė uostą atvyksta daugybė žmonių. Kodėl susidaro tokie, tokios didelis minios ten? Uh, nes į kalė vykstantis žmonės yra anglakalbiai, jis, at, jie atvyksta iš vakarų Afrikos, jie kalba angliškai, jie nori patekti į Angliją, į kitas anglakalbės šalis. Ir tokia situacija reikalauja platesnio požiūrio. Noriu dar grįžti prie Eritrejos klausimas, nes klausimo, nes man jūsų paaiškinimo nepakako, manau, kad reikia daugiau dirbti čia. Aš vakar buvau susitikusi su Eritrėjos atstovais ir dar, dar esu įkvėpta to susitikimo. Priminsiu du pavyzdžius, kuriuos jau minėjome. Prieglopsčio biuras, biurai buvo paprašyta patvirtinti e, išsilavinimo e, diplomus, tą, tą prašymą e, atsintė Eritrijos ambasada. Ir kitas asmuo pasakojo apie tai, kad jis e, Eritrijoje buvo kalėjime, bet tas kalėjimas yra po, po atvirų dangumi ir tokių vietų Eritrijoje yra nemažai. Taigi, svarstant tokių asmenų atvejus reikėtų labiau įsigilinti. jeigu norite sulaukti e, išsamių atsakymų, prašau e, nekalbėti ilgiau nei minutę, ypač jau pasisakėte šiandien, ir kalbėti kiek manoma glausčiau. Toliau ponas Bekeris iš APP. Ačiū. Turiu du konkrečius klausimus. Daktarė Viseri, pirmininkas jau minėjo, kad jūsų pristatoma ataskaita turėtų būti lyginama su 2013 ataskaita dėl, ir, pavyzdžiui, ataskaita dėl vizų kodekso. Kaip vertinate vizų kodekso reformos perspektyvas ir taip pat e, visos kelionės metu galiojančios vizos e, perspektyvas. Tokių vizų skaičius Europoje, visai kelionį galiojančių vizų atsiradimas Europoje, man atrodo, turėtų būti vertintas skeptiškai, nebent tai yra keliaujančios e, artistų trupės. Ar galite ką nors pasakyti šiuo klausimu? Ačiū. Ponas Korau. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu tikrai trumpai. Noriu paklausti daktaro Fiserio, ar jūs tenkina Dublino reglamento e, galiojimas, įgyvendinimas? Ar šio reglamento įgyvendimas neatskleidžia jūsų nuomonę, kaip kokia nevieninga Europos Sąjunga yra migracijos ir prieglopščios ir tie, pavyzdžiui, taikomas tarp vyriausybinis metodas vis dar, o ne bendrijos metodas. Ir piliečiams atrodo, kad sąjunga šiame sektorėje neegzistuoja, nes ši sritis e, visiškai palikta valstybių narių valiai ir ypač sunku toms šalims, kurios susilaukia didelių e, migrantų srauto. E, šių metų gruodžio mėnesį nustos, baigs galioti speciali Italijoje skirta pagalbos programa. Ar yra planų ją pratesti? Toliau, ponia Kanyčiai. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū, ponė Viseri, už šią išsame ataskaitą dėl jūsų agentūros darbo. Tačiau turime pri... nepamiršti, kad e, ataskaitoje konstatuojama nerima kelianti tendencija prašymų praėjusiais metais išaugo 30 procentų. Noriu paklausti jūsų, ar čia skelbiami duomenys taip pat ir apie patenkintų prieglopšio prašymų skaičių kiekvienoje šalyje galėtų būti panaudota parengiant veiksmingesnę strategiją, visų pirma įsipareigojant e, didesniai tų srautų prevencijai, nes tai sukelia m, mm, sudėtingas situacijas ne, ne tik visame pasaulyje, bet ypač prie ES sienų Balkanuose, Sirijoje, Kaukaze galbūt tie duomenys, tie duomenys bu, galėtų būti panaudoti harmonizuojant Dublino sistemos funkcionavimą visose valstybėse narėse, taip pat ir tenkinant prašymus dėl asmenų perkelimo. Ir taip užtikrintume geresnį prieglapšio prašytų integravimą. Kaip žinote, tuo tarpu juos priima tik tai Prancūzija, Vokietija, Švedija, Junktinė karalystė ir mano šalis Italija. Dar gal tie duomenys galėtų būti panaudoti sutrumpinant prieglapšio prašymų nagrinėjimą, kuris šiuo metu yra tikrai per ilgas, ypač šalise, kur yra daug prieglapšio prašytojų. O, ir taip pat galbūt anks, anks, iš anksnio perspėjimo sistema galėtų būti panaudota pasirengimui ir krizių prevencijai. Apie tai kalbama Dublimo reglamento viename iš straipsnių. Ir Dar norėčiau paklausti, gal galite pateikti daugiau informacijos apie darbą su Eurojustu ir Europolu, užkardant nu, e, organizuotą nusikalstamumą ir kaip su e, kitom agentūram dalyvaujančiam šioje srityje. Pone Betsulap, ačiū pirmininkė, porą klausimų dėl asmenų e, perkelimas, priekašio prašytų perkelimas, e, tokių asmenų skaičius sumažėjo. Buvo minėta, kad bus naujas rengi, numatomas renginys, kur bus varstama šis klausimas, bet noriu pabrėžti, kad prieglopščio prašymo prieglopščio paramos biuro mandate yra nuostata dėl atsakomybės už perkelimą ir norėčiau paraginti biurą vaidinti svarbesnį vaidmenį šioje srityje, kad galėtumėme išspręsti e, konkrečioms šalims iškylančius sunkumus ir, ir, ir, jom, ir susidariusias situacijas. Tai yra savanoriškumo pra, pagrindų veikianti sistema. Toliau, viduržėmio e, darbo grupė. Ataskaitoje apie tai kalbate. Ataskaitoje kalbama yra apie susijusias sąlygas ir reikalavimus ir apie tai, kad prieglapšio paramos biuras rengėsi e, užmėgsti ypatingus santykius su kai kuriomis šalimis, pavyzdžiui, kad Libijoje planuojate dėkti apsaugos programą. Gal galite daugiau apie tai pakalbėti? Kokie yra prieglapšio paramos biuro tikslai? Galbūt reiktų renkti ne tik metinę ataskaitą, bet ir e, tolesnio veiklo gyvendinimo stebėjimo ataskaitą. Ačiū toliau Sesilky. Sí, eh, Grazie anche da parte mia per eh, la relazione che ci permette di uh, poter eh, fare, cioè di poter capire meglio anche il. Ačiū už ataskaitą. Ji tikrai padės mums geriau suvokti šią temą ir susipažinti su darbo atliekamu šioje srityje. Turiu trumpą klausimą. 2001 E, metų direktyva numeris 55 numato minimalius standartus dėl laikinos apsaugos suteikimo masinių masiškai atvykstančių migrantų srautų atveju. Tačiau įgaliojimai tai užtikrinti suteikti komisijai ir nuspręsti, kuri valstybė gali pasiremti tokią nuostatą. Manau, kad reikia pa pa pakeisti e, statistinius reikalavimus siejamus su šiomis nuostatomis. Reikėtų suteikti valstybėms daugiau galimybių bendradarbiauti ir dirbti solidarumo pagrindu, kaip ir rekomenduojama direktyvoje. Antra, remiantis jūsų analizę, ar manote, kad yra erdvės pakeisti kriterijus, kurių pagrindų nustatomas teisinis statusas. Jei pažvelgsime, iš kokių šalių atvyksta daugiausia žmonių prašančių prieglopščio ir ne visi žmonės atvyksta iš konfliktų draskomų šalių. Jie gali, pažiūrėjau, atvykti iš šalių, kurias ištiko sausra. Galbūt galime peržiūrėti prieglopščio prašančių asmenų grupės. Ačiū pirmininkė. Ir noriu padėkoti daktarui Fiseriui už jo ataskaitę. Daugelis minėjo nestabilumo žydinį Irane, viduržėme jūros regione, vidurio rytuose ir kaip tai virsta e, didėjančiais migrantų srautais, kurie atsiranda prie ES sienų. Tačiau Europa negali išspręsti visų žmonių problemų. Tarptautinė teisė bei Europos teisė numato teisinės prievolės, ne tik moralinę pri, prievolę padėti žmonėms, kurie bėga, bėga nuo nelaimių. Viduržėmio, jūros, viduržėmio jūra tampa mirties ir nelaimių jūra. Uh, Atsižvelgiant į tai, daktarė Fiserį, galbūt reikėtų pamastyti apie sprendimus, kaip užbėgti brestančiai, grėsiančiai situacijai už akių ir dirbti su šalimis, iš kurių atvyksta asmenys prašantis prieglopšio ir užkirsti kelią tokiom situacijom, kai, kai tie žmonės atsiduria kontrabandininkų žmonėmis rankomis, kurie, kurie šiuos e, transportuoja jūromis. Ačiū. Suteiksiu dabar žodį Jums. Girdėjome visą eilę e, politinių, su veikla susijusių teisinių klausimų. E, parlamentarai turbūt e, mielai išklausys Jūsų atsakymų. Kalbėkit tiek laiko, kiek Jums tik reikia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir visiems parlamento nariams. E, pateikėt tikrai įspūdingą sąrašą klausimų įtin svarbia tema. Todėl aš labai džiaugiuosi turėdamas e, galimybę sureaguoti į visus jūsų klausimus. Yra temų, kurios e, aktualios ir jums, ir mums ir daugelis parlamentarų kartojosi, kai kurie klausimai buvo labai specifiniai ir aš seksiuosi atsakymus pasverti. Atsiprašau, jeigu ką nors praleisiu, tikrai nesąmoningai tą padarysiu. Pradėsiu nuo metinės ataskaitos. Kokia jo reikšmė, kur galime panaudoti, kaip galime panaudoti duomenis, kaip ateityje galėtume pasirenkti ankstyvo įspėjimo sistemoms. Aš manau, kad mes visi galim pareikšti, kad Europos e, agentūra turi atneša papildomos vertės. Jeigu ne, mes turėtumėm iš karto baigti darbą. Pažvelgime į mūsų darbą, pamatysime, kad yra sričių, kuriuose kol kas neturėjome galimybės e, padirbėti. Ponas Lopes Aguilar pateikė principinį klausimą, sakyčiau, e, apie visą diskusiją. Iš esmės jis viską apibendrino ar teisingai vertiname padėtį, ar nėra e, kažkokių tai neteisingų suvertinimų, ar galime pateikti faktų ir skaičių, kurie šią diskusiją pakeltų į aukštesnį tarsi lygmenį. Kaip nuolankus vykdomosios agentūros direktorius, galiu pasakyti, kad man atrodo, kad mano uždavinys yra pirmiausia ir pateikti faktus ir skaičius Ir taip, galiu pasakyti, yra labai daug e, klaidingų vertinimų. Nepradėsiu įvardinti jų, nes e, turbūt dėl to prasidėtų diskusija, e, kuriai kol kas laiko mes neturime, bet aš esu pasirengęs bet kada su jumis susisiekti. Ir tai yra mūsų diskusijos esmė. Aš manau, kad tai yra labai svarbus metinės ataskaitos indėlis – Kiekvienais metais jūs pateikėme duomenis, kuriuos jūs galite pasitelkti savo politiniam darbui ir e, sakyti, kad galbūt reikia kažką pakeisti, galbūt e, tie faktai iš tiesų atspindi realybę. Ir e, m, tokiu būdu galime pakeisti savo sprendimus, savo mąstyseną, galbūt net pakeisti teisės aktus. O tai jau jūsų rankose. Labai praktinis dalykas. Kas yra kuri mūsų darbo dalis yra susijusi su ankstyvuoju spėjimu. Pradėjome prieš dviejus metus klausinėti valstybių narių, tiksliau prašyti valstybių narių, kad jos kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį suteiktų duomenis. Taip mes e, nuolat galime stebėti, kaip keičiasi valstybių narių ir ES bendrai tendencijos. Tai yra naujas dalykas. Kas ketvirtį mes tos duomenys paskelbėme Kas mėnesį dėja to dar negalime padaryti, bet galbūt vėliau kažkada mes tą galėsim padaryti. Ir išviešinti duomenis kas mėnesį. Nes tendencijas įvertinti labai svarbu. Aš sutinku ir iš dalies nesutinku su pastebėjimu dėl procentų. Visiškai sutinku dėl to, kad procentai gali suklaidinti, dezorientuoti. Tuo pat metu kasdienėje veikloje mums reikia bandyti atsakyti klausimą, ar kažkas keičiasi, ar pastebima augimo ar mažėjimo tendencija. Dėl įvairių priežasčių valstybės narės e, turi e, tą daryti. Jeigu nuo labai mažo skaičiaus e, procentas padidėja 600 procentų, į tai jau reikia atsižvelgti nes finansavimo reikės kitokio tokiu atveju. Atrodo, kad mes procentais tarsi ir žaidžiame. Aš supratau, ką jūs norėjot pasakyti, bet supraskit, kad kitaip pokyčių mes įvertinti negalime. Kitaip mes neišmatuosime tendencijų. Ankstyvo įspėjimo sistema nuo mūsų darbo pradžios ji tapo valstybių narių, Europos komisijos ir mūsų pačių kasdienio darbo svarbia priemonė. Taip mes galime geriau pasirenkti. Pateiksiu konkretų pavyzdį. E, atskirai niekas neįsivaizdavo, kaip pasikeis e, migrantų amplūdis iš Ukrainos Pradėję rinkti duomenys, mes pirmieji pastebėjome e, tą tendenciją ir įspėjome atitinkamas valstybės narės. Pirmiausia, kad mes jų nepaliksime vienų. Antras dalykas, kad jos pačios turi pasirengti. Tai nėra kažkoks tai nenumatytas atvejis, tai yra e, šiuo metinė aktualija, kuri tikimės neužsitęs labai ilgai ir kol kas ta padėtis yra labai rimta. Ta pati galime pasakyti apie Iraką bei Siriją. Taigi ta išankstinio įspėjimo sistema yra praktinė priemonė, kuri atneša papildomos vertės. Antras dalykas e, - atsirado naujas reiškinys, kurio mes kol kas nesugebėjome įvertinti. Pateikime Eritrėjos gyventojų pavyzdį. Bendrai labai padidėjo e, antplūdis iš Eritrėjos, bet e, tos migrantų grupės taikosi nuo vienos valstybės narės į kitą valstybę narę. Atsiranda valstybių narių, kuriuose imigrantų skaičius sumažėja, su, pastaiga padidėja 800 procentų, o po dviejų savaičių tas skaičius visiškai nukrenta ir pradeda mažėti, bet e, statistika staiga pradeda aukti kitoje valstybėje narėje. Mes suvokiame, kad ES bendroji suma vis tiek yra didėjanti ir e, stengiamės labai atidžiai stebėti tas tendencijas. Aš tikiuosi, kad mano pastaba buvo teisingai suprasta. Mes nežinome priežasčių, kodėl iš Eritrėjos taiga padidėjo uh, antplūdis, bet uh, prašymų, patenkintų prašymų skaičius iš Eritrėjos yra labai didelis, nes padėtis toje valstybėje yra labai sudėtinga, negalime jos nuvertinti. Vis tik reikia pasakyti, kad tą reiškinį reikėtų atidžiau panagrinėti ir iš, pabandyti išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių imigrantai iš Eritrijos plaukia ir kodėl jų prašymai patenkinami, taip galėtume geriau reaguoti. Konsultacinis formas. Tai yra mūsų institucionalizuotas dialogas su pilietinė visuomenė. Vien tik praėjusiais metais įvyko 70 renginių. Tarp jų e, susitikimai, dialogai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes tengiamės juos informuoti apie mūsų darbą, klausime jų patarimo. Nevyriausybinės organizacijos, aišku, išlieka atsakingos e, už joms tenkančias rytį, mes nešame mums tenkančią atsakomybę, bet pastebėjome, kad vis e, labiau auga santykiai, plinta santykiai su pilietinė visuomenė. Po susitikimo su jumis aš susitiksiu su Koso konsultacinio forumo patariamąją grupę. Taigi, kasdien, ponė Lambert, mes e, <clears throat> rūpinamės šią svarbę mūsų darbo dalimi. Žvelgiu dabar į visą eilę konkretesnių klausimų. Regiono apsaugos programa. Galėčiau į ją pažvelgti iš platesnio konteksto, nes yra labai daug dalykų susijusių su išoriniais veiksniais ir regionų plėtros programa yra viena iš jų. Koks yra ESO konkrečiai vaidmuo Aš stengiuosi būti labai atsargus. Nes yra labai daug politikos ryčių, e, kurios yra susijusios su kitomis pasaulio dalimis. Tai yra užsienio politika, pagalba besivystančiom šalims, ekonominė, socialinė politika. Uh, Migracija yra tik viena veiklos rytis, kuri mūsų požiūriu yra nepaprastai svarbi, tačiau turime būti realistai ir toje vienoje srityje. Aš e, iš dalies esu išsikėlęs šūkį, kai e, galime pasiekti pridėtinės verties, reikia dirbti tuo klausimu. Bet e, aš nemanau, kad išsprendę migracijos klausimus pakeisime pasaulį. Todėl turime būti realistai. Tai yra būtina. Būtent taip aš interpretuoju naujosios komisijos naujojo pirmininko pasisakymus apie jazo ir išorės dimensijos vaidmenį. Mes neturim eiti į Afriką ir bandyti jos keisti Mes neturim būti Afrikos paramos biuras, mūsų vaidmo netoks, bet e, esame e, sukuria labai tikslingų, tikslinių projektų dėl administracijų gebėjimo stiprinimo, žmogaus teisų skatinimo kai kuriuose valstybėse narėse. Nežinau, ar Libija yra lengviausia to požiūrių valstybė, bet jeigu pagalvotumėm apie Tunisą, Jordaną, Maroką, tai suprastumėm, kad ten palankių E, prognozių galima turėti. Mes galime įgyvendinti savo misiją. Antriniai judėjimai. Siekiantieji prieglopščio arba migrantai e, gali keliauti iš vienos valstybės į kitą. Ta procesą mes anksčiau pavadindavom e, ieškojimu geriausio prieglopščio pasiūlymo, bet daugiau to termino nebenaudojam tai problemai vertintume tik iš vienos pusės. Jau prieš daug metų sukurtas Dublino reglamentas. buvo parengtas tam, kad sumažėtų tų geriausio prieblošio sąlygų ieškotojų skaičius. Ir e, manau, kad tai ir yra vienas iš tų klaidingų interpretavimų padėties neteisingas supratimo atvejs. Priežastis, kodėl migrantai važiuoja į vieną ar kitą, priežasčių, kodėl migrantai važiuoja į vieną ar kitą šalį, yra daug. Tai gali būti susijęs su kalba, su istorija, su šeimos ryšiais, e, legaliomis bendruomenėmis, kurios jau yra įsisteigusios tą šalį. Jeigu pažvelgtumėt, pažiūrėjau, Ukrainą, joje yra labai daug iš jos, atsiprašau, yra uh, E, išvažiavusių labai daug legalių žmonių ir daugelį valstybių narių jie yra įsteigę bendruomenės. Tai yra žmonės, kurie turi darbus, turi, turi gyvenamą būstą, tai yra tiesiog migrantai, kurie išvažiavo jau seniai ir įsitvirtino. Ir kai atsitinka tokie įvykiai, kaip dabar Ukrainoje, žmonės yra priversti važiuoti į tas valstybės, kur jau jie turi pažįstamų, turi šeimas, turi bendruomenę. Tai yra vienas pavyzdys, kodėl žmonės pasirenka e, vieną ar kitą šalį. Analizuojame tas priežastis vis labiau ir aš tikiuosi, kad gana greitai jau galėsime suteikti jums daugiau išvadų, e, kuriomis pasitelksite šioje svarbioje diskusijoje. Mes vadovavomės faktais ir skaičiais ir be bejonės iškils labai daug politinių klausimų. Bet aš galiu Jums pažadėti, kad darysime viską, ką galime, kad Jums būtų suteikta informacija. Iš dalies e, pabandysiu atsakyti klausimą apie santykius su pasienio valstybėmis. Realybė čia kitokia jau nekalbant apie neteisingą padėties įvertinimą, jeigu migrantai atvyksta tiesiogiai iš už ES ribų, jie turi kirsti sieną. Ir nors visos valstybės narės e, yra traktuojamos kaip pasienio e, valstybės, nes visos turi išor ir tarptautinius oro uostus, E, tik dalis jų turi jūros sieną ar sausumos sieną. Valstybės, kurios turi tokią sausumos ar jūros sieną, e, greičiausiai ir pritrauks prieglopščio ieškančiuosius. Vėlgi vadovausiuosi faktais ir skaičiais. Nereikėtų nuvertinti labai didelio skaičiaus prieglopščio ieškotojų, kurie atvyksta legaliai. Jie turi vizą, jie galbūt yra buvę studentai, ir studentą iš Irako galime priimti, nes jis yra iš islamiškosios valstybės valdomos zonos. Jis paprašys prieglopšį ir mes jiems patenkinsime jo prašymą. E, Bendrėjai skaičiai, kuriuos aš pateikiau ataskaitą ir kuriuos priskačiau už, apie šiuos metus – nebūtinai atspindi nelegalius migrantus. Gali būti, kad didelė dalis tų žmonių atvyko ES legaliai, būtina apie tai galvoti. Dabar prie Italijos pereisiu ir buvo pateiktas keletas klausimų apie ją. E, yra rengiami projektai, kurie leistų pagerinti Italijos prieglopščio prašymo apdorojimo mechanizmą. E, dėl kilmės valstybės, dėl Dublino reglamento pritaikymo mechanizmo, dėl statistinių duomenų rinkimo. Šiuo požiūriu Italija kaip federalinė valstybė e, turi labai skirtingas tradicijas, jie skirtingai apdoroja informaciją ir mes dabar remiame Italiją, kad ji uh, E, statistinę sistemą pagerintų e, visų labui. Projektas baigsis šiais metais, bent jau taip numatyta. Ir kaip tik dabar diskutuojama, vienas iš mano kolegų yra Romoje, apie tai, kaip galėtume pratesti e, minėtąjį projektą su koregavimais į kitus metus. Žinodami, kokia susidarė viduržėmio jūroje padėtis, e, suprantame, kad reikia parengti specialią programą, programą e, pagal kurią galėtume Italiją paremti, nes ji per viduržėmio jūrą turi priimti milžiniškus skaičius migrantų, kaip tik šiuo metu. Prieglopščio paketo įgyvendinimas. Visi sako, kad labai svarbu sutelkti dėmesį į e, turimų dokumentų konsolidavimą ir jų įgyvendinimą pagal prisimtų susitarimus. Bet jau šiais metais tai ir e, bus mūsų dėmesio centre, greičiausiai ir kitų metų pradžioje. Nepamirždami to, kad migracija E, yra labai dinamiškas, greitai besikeičiantis reiškinys. Turime suprasti, kad šiandieno sprendimai ne visuomet tiks kitiems metams, todėl mes stengiamės įvertinti visas gernimo galimybės, nors ir galvojame apie turimų dokumentų įgyventinimą. Įgyvendimas vykdomas per visą eilę skirtingų sričių, pavyzdžiui, mokymas. Valstybės narės pačios turi mokyti savo darbuotojus, pristatyti jiems naująjį prieglopščio paketą, naujosius teisės aktus, įvardydamos e, pridėtinę jų vertę. Mes norime, kad ES būtų viena mokymo sistema, o, 20, o ne 28 skirtingos, e, kurios veiktų per skirtingas mokymo institucijas prieglopščio e, pareigūnams. Projektai su Malta ir Italija dėl kontrabandos priekybos nelegalios žmonėmis, mes tai vadiname palengvinimu, tai yra tarsi neutralus terminas. Judėjimo palengvinimas, mes sakome, viduržėmio jūroje. Šiuo metu šis projektas yra skirtas ne atskiriems atvejams, bet bendrai visam reiškiniui. Mes nenorime nieko išskirti, norime surinkti bendrą informaciją, kol kas iki šiol to nebuvo padaryta. Esame visiškai tikri, kad viename laive esantys visi žmonės – vienaip ar kitaip yra susiję su ta pačia organizacija, nes e, kelios organizacijos e, žmonių į vieną laivą nerenka, apie tai net nereiktų galvoti. Taigi, paprastai e, yra viena grupuotė, kuri surenka žmonės vienam pabėgėlių laivui. Mes naudojamės abstrakčia, anonimišką informaciją, Ir suprantame, kad nei vienas iš tuo laivo prašantis prieglopščio negali būti išskirtas. Todėl mes bandome išsiaiškinti, kaip veikia ta vadinamoji e, pervažiavimo palengvinimo ar kontrabandos sistema. Kol kas e, mūsų gaunama informacija yra labai padrika. Šį kartą bandome realiai įvardinti situaciją. E, dar konkrečių klausimų. Mare Nostrum Frontexas jos nepakeis. Komisija tą klausimą jau atsakė, kai kalbėjo, todėl aš galiu tą tik paminėti. EASO veikla Frontex, veikloje, Frontex operacijose. Labai rimtas klausimas. E, ir Frontex EASO apie tai galvoja savo veikloje. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, praėjusiais metais tai pradėjome daryti. Ir e, padedame renkti pasieniečius, pasienio apsaugos pareigūnus Nebūtina turėti EZO atstovų per mokymus, bet pasieniečiai, e, dalyvaujantis Frontexo operacijose, turi gauti deramą instruktažą. Ir mes stengiamės e, tuo klausimu dirbti. Ir toliau tą darysime. Dėl vertimo klausimo. Jis yra susijęs bendrai su migranto pažeidžiamumu. Kartu su Europos komisija esame parengę plataus masto programą apie skirtingus pažeidžiamumo aspektus. Kaip mūsų darbo programoje matėte, kitais metais ta programa bus tesiama, ypatingas dėmesys pažeidžiamiausioms grupėms, e, lyčių skirtumų problemos e, yra labai plati veiklos rytis, turime išsiskirti prioritetus, tačiau aš jūsų išsakytas mintis atkreipiau dėmesį ir ateityje jų nepamiršiu. E, migrantų perpaskirstimas. EASO labai aiškiai savo vaidmenį supranta ir e, suprantame, kad į politinius aspektus reikia atsižvelgti perpaskirstant e, migrantus. Laisvanoriškumo elementas čia turi būti akcentuojamas, nes e, tik laisvanoriškai galima čia dirbti. Migrantų paskirstimo forumas yra steigia, įsteigtas, mes ir toliau stebime, kaip tas procesas vyksta ir žiūrime, kokiamis priemonėmis būtų galima tą procesą pagreitinti, palengvinti. Ir galų gale daugelis iš jūsų kalbėjote apie išteklius ir biudžetą. Labai dėkoju už tai, nekartosiu to, ką sakiau pradžioje. Bet jūs esat visiškai teisūs. Lūkesčiai keliami labai dideli, o ištekliai yra santykinai riboti. Ir tai atneša tam tikrų padarinių. Labai ačiū ir atsiprašau, jeigu neatsakiau kai kurių jūsų klausimų. Mielai tą padaryčiau, bet laiko nebeužtenka. Robert, indeed, questions... Ačiū Robertai labai dėkoju ir jeigu jums nepavyko atsakyti kažkurios klausimus, tai tik dėl to, kad aš jūs nutraukiau, nes aš pastebėjau, kad jūs pasižymėjote visus klausimus ir stengiatės atsakyti visiems kalbėjusiems, tačiau dėje laikas mus labai spaudžia ir visiems atsakyti nėra galimybių. Dabar 2015 metų prioritetai. Noriu pasakyti nariams, kad jūsų vaidmuo daugiau operacinis, operacinio pobūdžio nukreiptas į konkrečius veiksmus, tačiau jūsų biurui tenkantis lūkesčiai yra labai dideli dėl to, kad reikia imtis veiksmų įvairiose srityse, užtikrinti sinergiją tarp galimybės teikti prieglobstį migrantų srautų ir taip toliau. Be to jūs spaudžia ištekliai Taigi jums keliami reikalavimai iš tikrųjų yra labai dideli ir tikriausiai neįmanoma jų visų įvykdyti. Kolegoms dar priminsiu, kad e, e, remdamiesi ataskaitą bei mūsų diskusiją teiksime pasiūlymus ne tik tai dėl atskirų dokumentų, kurie bus rengimi 2015 metais, bet taip pat ir dėl e, konkrečių temų, kurias čia minėjo parlamento nariai. Taigi mūsų diskusijos nevyko tuščiai, dar 2015 metais tikime su jumis susitikti ir išklausyti jūsų pristatymo skirto prioritetams ir kitoms aktualioms temoms. Taigi labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad taip išsamei atsakėte į visų klausimus. Labai dėkoju. Kągi kolegos, ačiū visiems už kantrybę, dabar pereisime prie kito klausimo mūsų darbo atvarkėje. Tai yra e, Pietro Ruso pranešimas, Pietro Ruso atstovauja Europos audito rūmus. 2010 e, metų birželio mėnesį Lipe komitetas paprašė pateikti specialią ataskaitą dėl komisijos vykdyto antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos SIS2 kūrimo. Ir audito rūmai neseniai šią ataskaitą paskelbė, ji jums buvo pateikta. Kont komitete ji buvo aptarta vakar, Monika Homer parengė darbinį dokumentą tam komitetu, šis dokumentas bus išplatintas ir jums, taigi dabar noriu pakviesti poną Pietro Ruso, Europos audito rūmų narį, pristatyti ataskaitą Libė komitetui. O paskui sutiksiu žodį ponui Koelijui jog jis buvo pranešėjas Šengeno informacinės sistemos tema. Tačiau pirmiausia, pakviesiu pono Ruso pristatyti savo pranešimą. Prašau, žodis jums. Pasistengkite kalbėti trumpai ir dar kartą atsiprašau, kad jums teko laukti. Dėkoju už kantrybę. Pone pirmininkė, gerbėmi e, Libe komiteto nariai, ponai ir ponios. Europos audito rūmai e, gegužės 19-ąją paskelbė specialiąją ataskaitą dėl e, antros kartos informacijos, šiandien informacijos sistemos e, įgyvendinimo pamokų. Ji įgyvendinama nuo 1995 metų, tuo užsijima e, muitinių bei pasienio institucijų darbuotojai. Ir toje sistemoje e, kaupiama informacija apie asmenis, kurie e, menamai e, yra įtariami e, padarę nusikaltimus per savo buvimą ES teritorijoje. Taip pat kaupiama informacija apie dingusius asmenys, apie pavoktus daiktus. 2001 metais komisija nusprendė šią sistemą pakeisti Šengeno e, antrosios kartos sistema ir parengti ją užduotis buvo patikėta komisijai. SIS-2 buvo e, sumanyta tam, kad valstybės narės galėtų prisijungti pačios prie sistemos. Taip pat buvo numatyta, kad SIS-2 bus aprūpinta šio laikiškesnėmis technologijomis. Auditorumai iš nustatė, kad e, komisija stengiasi steigti tą, kurti tą sistemą e, per numatytus terminus, taip pat pasinaudojo ankstesnės sistemos galiojimo pamokomis. Ir taip pat reiktų, tačiau reiktų pažymėti, kad auditorumai netliko informacijos sistemos audito ir neįvertino šios sistemos kokybės e, ir pagrindinė sistema buvo kuriama begiau nei šešis metus ir kainavo aštuonis kart daugiau nei buvo pradžioje planuota. Ir todėl audito rūmai daro išvadą, kad tai susiję su opiais e, sistemos valdysenos klausimais, kuriuos teko spręsti ją teigiant. Tačiau tai susiję ir su tam tikromis silpnomis tos sistemos vietomis e, ir tai atsiliepė jos e, naudojimu, ypač 2009 pirmoje dalyje. Be to, pradžioje projektų iškelti, nustatyti terminai buvo nerealistiški ir SIS2 e, buvo e, skirta konkreti komanda, kuri to užsiemė komisijoje. Taip pat sistema buvo koreguojama, kad būtų atsižvelgta jos naudotojų poreikius ir 2010, iki 2010 ji dar nebuvo stabili kuomet prasidėjo galutinis projekto etapas. Kalbant apie tai, reikia pasakyti, kad šiandien naudojama sistem, sistema savo gebėjimais e, yra daug geresnė ir pažangesnė už 2001-aisiais sukurtą sistemą. Taip pat komisija pareng, sukūrė centrinę sistemą, o valstybės narės e, dalyvaujančia Šengeno erdvėje e, kūrė nacionalinės sistemas. Ir ES biudžete buvo skirtos lėšos tai projekt, tam projektui, tačiau uh, gale paaiškėjo, kad E, centriniai sistemai sukurti reikėjo 550 milijonų eurų, o valstybių narių sistemams 330 milijonų eurų. Tačiau, kuriant SIS-2, e, paaiškėjo, kad ji bus įdomi ir, nau, ir šalims, kurios tapo e, naujomis ES narėmis 2007-aisiais. Komisija e, dar nepradėjo e, projekto e, visuminės pamatinės e, naudingumo analizės. Pradėjo šią analizę ir todėl buvo, tai, taip komisija įgyjo galimybę pakeisti kai kuriuos tos sistemos aspektus ir ją e, užbaigti 2013 balandžio. Taip pat e, šios SIS2 e, sistemos kūrimas padėjo sukaupti reikalingos patirties ir informacijos kitų, pavyzdžiui, pasienio projektų rengimui. Remiantis e, šiais, šiomis išvadomis ir šiais pastebėjimais, ir mes pateikėme šia, šios pastebėjimus komisijai. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį ir esu pasiruošęs dabar atsakyti Jūsų klausimus. Thank you very much. Um, I want... Labai ačiū. Galbūt galėtumėt man patarti. Monika, ar jūs čia? Jūs plepėjote, visai nekreipėte dėmesio į pristatymą. Ar norite pasisakyti dabar? Ar vėliau? Karlos, galbūt norėtumėt pasisakyti pirmas. O kiti nariai, ponas Koelgio pasisakys, jis buvo pranešėjas e, dėl šiandieno informacinės sistemos, ponia Holmar, kuri kalbėjosi, yra dabar paskirtoji pranešėja. Taigi, panas Koelgio, pirmiausia, noriu patikoti auditorumams, tikrai neblogai padirbėjo auditorumai, ataskaita labai gera ir atkreipiamas dėmesys į problemas, kurios iškilo Europos Sąjungai dėl SIS-2 sistemos. Tikrai sistema buvo vėluojama įdėkti, ji kainavo kur kas daugiau negu buvo iš pradžių numatyta biudžete. Trys pastabos, ką mums reikia daryti, ko nereikėtų daryti ir ko tikėtis po šio proceso? Ką turėtume daryti? Manau, kad e, būtų sažininga pasakyti, kad dėrėtų pripažinti, kad Europos parlamentas buvo teisus. Mes kritikavome Europos komisiją dėl SIS-2 valdymo, prašėme Europos auditorumų atlikti auditą ir išvada parodė, kad Europos parlamentas buvo teisus. Antras dalykas mes turime pasimokyti iš klaidų ir pasistengti nekartoti tų pačių klaidų dar kartą. Tikiuosi, kad Europos komisija išmoko pamoką ir žino, kas netaip buvo su SIS2 valdymu. Be to, manau, ateityje turėtume geriau pasirinkti įmonę, su kuriomis sudaromis sutartys. Aš manau, kad e, sudarant pirmąją sutartį nepakankamai gerai pasvertos visos galimybės ir rengiant tokius projektus reikia dirbti su visais. Iš pradžių Europos komisija nebendradarbiavo su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui. Ir dabar suprantame, kad tik e, sukūrus e, valstybinė projekto valdymo taryba pavyko užbaigti darbus ir įdėkti SIS 2. Tai buvo pirmieji komentarai. Antrieji komentarai. Ko mums daryti nereikėtų? Neturėtume painioti SIS įrankio priemonės ir Europos komisijos e, nuveikto darbo. Tai yra taip, to, kaip ji valdė tą projektą. SIS-2 vis dar yra geras įrankis, gera priemonė, ji užtikrina sienų saugumą, padidina saugumą prie sienų, tai puikus projektas. Tačiau kita vertus, auditorumai jau parodė, kad neturime skelbti konkurso prieš priimant visus reikalingus sprendimus projekte. Nes pirmasis paskirtas konkursas dėl SIS-2 buvo paskeltas dar prieš Europos parlamentui ir tarybai susitarint dėl teisinės bazės, dėl teisinio pagrindo. Taigi pradėti kurti didžiulę duomenų bazę, neturint teisinių nuostatų, tai neįmanoma. Pirmiausia, taryba ir parlamentas turėjo nuspręsti, kas toje domenų bazėje bus, kaip turėtų veikti SIS 2. Taigi, prieš skelbiant konkursus reikia labai aiškiai žinoti, ko norime ir ko mums reikia. Be to, neturime pernelik dažnai keisti savo nuomonės, ko mums reikia iš sistemos. Žinau, kad Europos komisijai nebuvo lengva e, rangovams, su kuriais sudarytos sutartis, pritaikyti kažkokius naujus mokesčius vien tik dėl to, kad keitėsi mūsų nuomonė dėl to, kas turėtų būti sistemoje. Na, ko mes pasimokėme sužinojome, ko nereiks daryti ateityje, bet to turime SIS2 priemonę. Tai puikus įrankis ir visi tikriausiai tai pripažįsta, kad ir kurie bedirbtų, ar policijoje, ar kitoje mm, institucijoje. Ir ES institucijos džiaugiasi, kad SIS veikia Ir e, dabar jau galima įvertinti, kaip gerai buvo suvaldytas procesas. Atsimenu, kai ES institucijos bandė atlikti asmens duomenų SIS2 sistemoje e, auditą. Tuomet jie net negalėjo patikrinti duomenų vietoje dėl to, kad e, auditoriai nebuvo įleisti į duomenų saugyklą. Dabar jau veikia ES ELISA agentūra ir turime atitinkamą struktūrą, techniniai ekspertai dirba, galime kontroliuoti sistemos veiklą ir veikla daug sėkmingesnė netgi atsižvelgiant į tai, kad sistema įdėkti buvo vėluojama ir ji buvo brangesnė negu tikėtasi. Ačiū, Karlos, labai naudingi komentarai. Dar kartą priminsiu, kad ponia Holmaier kont komitetų yra parengusi darbinį dokumentą, taigi žodis jai. Dėkui pirmininkė. Taip, Norėčiau trumpai pristatyti savo dokumentą. Pirmiausia, kai dirbau ties šią ataskaitą kartu su ponu Koelgio, kai pradėjome gilintis į aktualius klausimus, pamatėme kokios buvo pagrindinės problemos. Taigi noriu dar kartą padėkoti Europos audito rūmams už analizę ir taip pat ponui Pietro Ruso už pranešimą. Manau, kad tokia veikla labai naudinga siekiant išvengti panašių klaidų ateityje. Buvo atkreiptas dėmesys į pagrindinės problemas, pirmiausia, kad nebuvo pakankamo pasirengimo, nebuvo mm, iš anksto pasikonsultuotas su ekspertais, o reikėjo tai padaryti, nes tai sudėtinga programa apimanti tarptautinę komunikaciją. Čia reikia užtikrinti įvairiausius ryšius bei sąveikas, saugų informacijos perdavimą. Nepamiršti ir informacijos slaptumo ir saugumo standartų. Šios klausimus sprendžia ekspertai. Taigi, jeigu mes e, bet kurioje srityje vyksime informacinių technologijų projektą, ar išmaniosios sienos, ar kokį kitą, tai Pirmiausia, būtina užtikrinti, kad yra atitinkami ištekliai, kad yra ekspertai, kad atitinkamai paskaičiuoti finansiniai ištekliai, kad paskaičiuoti laiko terminai ir turi būti iš anksto aišku, ko siekia valstybės narės, jeigu jos jau nusprendė kurti tokią programą. Taigi ateityje turime tikrai gerą atskaitos tašką, turėsime gerą atskaitos tašką ir žinosime, kaip veikti. Dar vienas dalykas. Bandome užkirsti kelią monopolijų kūrimusi ES. Taigi turime būti labai atidus skelbdami konkursus. Neturime konkursus skelbti mėgėjiškai. Taip tarsi atsidurėme nepalankioje padėtyje, kai pasirašome sutartis. E, rangovai turi monopolį, o mes e, esame prisirišę prie to paties tikėjo, nes vėliau kažkokiai kitai naujai įmoniai įsitraukti procesą tarp labai sunku. Tai reikštų, kad ateitie reikėtų atsargiau ir atidžiau organizuoti konkursus, viešosius konkursus. Bent jau organizuoti jas kitaip negu buvo SIS 2 atveju, nes kiekviena klaida mums kainuoja. Ir aišku, galima sakyti, kad įmonėms pritaikytos baudos yra visiškas nulis, lyginant su jų ganomais pelnais. Bet kamgi gaišti laiką. Dabar SIS2 labai svarbi programa ir tai yra europinė programa. Ir būtina prisiminti, kad tokias programas ateityje nuo pat pradžių reikia labai išsamei suplanuoti. Turime žinoti, ką darome ir kodėl tai darome. Kitaip gaištame laiką, prarandame pinigus ir neužtikriname reikalingo saugumo. Ačiū. Galiu suteikti žodį dar dviems nariams ir tuomet baigsiu kalbėtojų sąrašą, nes laikas mus spaudžia. Pone Kučinį ir pone Kornelija. Taigi pirmiausia, pone Kučinį. Atsiprašau, neteisingai ištariau pavardę tikriausiai na, jūsų, mano, mano pavardę tikriausiai sunku ištarti. Na, visų pavardę sunku ištarti, mano tikriausiai taip pat. Taigi atsiprašau. Nieko tokio, sako ponia Kučinė. Dėkui pirmininkė ir taip pat noriu padėkoti poniui Nuiruso už Europos audito rūmų pranešimo pristatymą išsamei aptartasis 2 sistema. Pranešimas buvo gerai subalansuotas, nes pateikti objektyvus duomenys, parodantis dėl ko buvo vėluojama įdėkti sistemą ir dėl ko ženkliai išaugo sistemos kaina. Būtent kodėl sistema tapo aštuonis kartus brangesnė negu kad buvo numatyta. Taip pat noriu padėkoti ir kolegoms, kurio e, kalbėjo anksčiau, ypač poniai Hammer, e, kur teikia darbinį dokumentą kont komitetui. Aš manau, kad e, padarytos išvados itin išsamios ir tikslios. Audito rūmų ataskaita nagrinėjo SIS2 sistemos kūrimą bei vėlavimo priežastis ir padidėjusių išlaidų priežastis. Pažiūrėjome, kokios klaidos buvo padarytos pasirašant sutartis su sistemą kūrusiomis įmonėmis. Aš manau, kad buvo sričių, kuriuose buvo galima geriau pasiruošti, bet to pačią sistemą įdėkti nebuvo lengva. Tačiau sunkumai, žinoma, atsipirko dėl to, kad dabar turime veiksmingą sistemą, kurią gali naudotis policijos bei muitinės darbuotojai Šengeno zonoje, siekdami apsaugoti sienas. SIS2 pilnai veikia nuo 2013 metų ir komisija taip pat daug pasimokė iš SIS2 kūrimo patirties, pagerino savo informacinių technologijų projektų valdymą. Manau, kad būtina prieš bet kokį projektą kuriant labai aiškiai apsibriežti projektų keliamus reikalavimus. Tai tokia bendro pobūdžio pastaba. Kitas dalykas. Europos audito rūmų pateikta informacija būtų labai naudinga, skatinant visas es institucijas efektyviai išnaudoti viešuosius išteklius. Ačiū, Kornelija. Labai ačiū, Klodai. Atvirai pasakysiu, tokio didelio masto projektas e, tikrai nėra lengva užduotis. Dresdene, mano gimtajame mieste taip pat vyko panašus didelis projektas ir e, projekto samata buvo paskaičiuota ne visiškai tiksliai. Taigi galutinė projekto kaina išaugo Dresdenė, na ne 8, bet 6 kartus. Ir žmonės, kurie sudarė projekto samatą, buvo atleisti iš darbo. Manau, kad visiškai teisinga. Na, kai gaunate tokią kritišką ataskaitą iš Europos audito rūmų, ir aš audito rūmams už tą ataskaitą dėkoju, ma, kai matome, kaip mėgėjiškai buvo rengiamas toks didžiulis europinis projektas, sunku tuo patikėti. Nežinau, kas čia vertino projekto išlaidas. Gal tiesiog e, žmonės susėdos už stalo, apsikeitė nuomonėmis ir užrašė kainą. Nemanau, kad e, galima aštuonis kartus apsirikti, sudarant projekto samatą. Aš manau, kad tai tiesiog baisu. Bet kokiu atveju Europos audito rūmai pateikė rekomendacijas – Ir jeigu pas, reikėtų pasakyti, kuri rekomendacija pati svarbiausia, galbūt galėtumėt tiesiog ją išskirti. Ar manote, kad komisija tikrai pasimokė iš klaidų, ar manote, kad komisija gali patobulinti savo veiksmus? Dabar suteiksiu žodį komisijai trumpam ir paskui jau šio klausimo svarstymą baigsime. Ačiū. Noriu komisijos vardu visų pirma padėkoti ponui Ruso ir audito rūmams už uh, gerai parengtą ataskaitą ir aš pon, poniai Holmair už darbinį dokumentą jis buvo tikrai naudingas. E, manau, kad nenorite klausytis e, viso sudėtingos komisijos pozicijos e, pristatymo, bet viską, viską, visus savo komentarus yra e, išdėstę raštu ir su auditorumais pasiekėme bendros nuomonės noriu, tačiau vis dėlto atkreipti jūsų dėmesį keletą dalykų. Be abejo, praeitie ne viskas e, buvo padaryta gerai ir komisija sutinka su visomis aštuoniomis audito rūmų ataskaitoje išdėsitomis e, rekomendacijomis. Tačiau mes e, net keletą kartų esame e, konstatavę, kad pateikta analizė nėra e, išsami. Ir ypač tarybos vaidmuo šiame projekte nebuvo iki galo įvertintas. Atsižvelgiant į unikales aplinkybės, kuriamis šis projektas buvo padėtas, pradėtas, e, reikia į tai atsižvelgti. Taryba e, nusprendė, kad reikia SIS2 sistemos ir tuo metu tai buvo tarp vyriausybinė projektas, komisij, nebuvo komisijos pasiūlymo, parlamentas jame taip pat nedalyvavo. Ir daugybė reikalavimų, kurie e, laipsniškai buvo įtraukti projektą, pradžioje nebuvo e, numatyti. Pradinis projekto tikslas buvo įtraukti į šią sistemą naujas valstybės, kurios prisijungė prie Schengeno erdvės. Bėgant metams e, sistemai buvo patikėtos naujos užduotis, keitėsi jos techninė bazė, atsirado naujų reikalavimų. Ir be abejonės tai atsiliepė sistemos kūrimo kainai, ir e, darbų tvarkaraišiui. SIS 2 kainavo 8 kart daugiau nei buvo pradžioje numatyti ir tai tikrai skandalingas atvejis. E, pradžioje darbas vyko prastai ir komisija tikrai už tai atsakinga. Jei mes ir šis komitetas norėtų pasidaryti išvadas iš šios istorijos, reikėtų visų pirma pažvelgti iš šio projekto e, pradžią ir, ir kaip, kaip jis gimė. Kaltinimai dėl skaidrumo ir komisijos vaidmens, neturiu laiko į tai dabar gilintis, bet jūs matėte mūsų raštu patiktose komentaruose, kad tai yra nesusipratimo pasiekmi. Komisija visada e, stengiasi dirbti skaidriai, tačiau keletų atvejų kuomet konkursų skelbimo procedūrose, paskelbus konkursus, mes negalėjome patvirtinti vieno ar kito e, konkursą dalyvavusio pareiškėjo. Tačiau mes pateikėme visą reikalingą informaciją biudžetą tvirtinančiai ir biudžeto gyvendinimą kontroliuojančiams institucijoms, todėl nėra būtinybės čia renkti papildomų kriterijų šiuo aspektu. Ir galiausiai, pirmininkė, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie ateitį. Šiandien egzistuoja SIS2 sistema, kuri veikia puikiai ir nuo jos e, veikimo pradžios per pastarosius devynis mėnesius 0,3 milijardų užfiksuota, kuomet valstybės narės ir jų institucijos naudojosi sistema. 86 tūkstančiais atvejų sistema buvo kreiptasi moks, mokslinio tyrimų tikslais. Ši sistema yra labai naudinga ir ji naudinga uh, sekant užsienio kovotojų maršrutą. Tai yra ypač aktualu šiomis dienomis. Taigi sistema veikia gerai. Uh, ir taip pat veiks ir ateityje. Dar vienas svarbus dalykas, žvelgiant į ateitį ir remiantis išmoktomis pamokomis, rengiant kitus informacijos technologijų projektus dėl išmaniųjų sienų, pavyzdžiui. Tai čia tikrai galiu patvirtinti, kad mes nepradėjome konkursų skelbimo, kol uh, neparengti visi teisės aktai e, ir kol tiems teisės aktams nepritarė visos juos tvirtinančios institucijos. E, išmaniųjų sienų projekto rengimas yra sudėtingas, jame dalyvauja komisija, taryba ir parlamentas lygiomis teisėmis ir darbas e, vyksta aktyviai. Mes pasimokėme iš praeities pamokų ir nebejojame, kad ši ataskaita bus labai naudingas uh, dokumentas ir mums, kuris padės užtikrinti geresnius teisės aktus Europos Sąjungoje, ko mes ir siekime. Ačiū. Ir dabar galimybė padaryti, išsakyti galutinius komentarus jums, ponė Rūso, ir tuo baigsime šio klausimo svarstymo. Lab, kalbėsiu labai trumpai. Nežinau, ką dar pridurti prie tų visų jau užsakytų pastebėjimų ir prie savo pradinio pasisakymo. Man atrodo, kad visi pripažįsta, kad audito rūmų parengta ataskaita yra naudinga. Tai ir yra svarbiausia. Bet, ponė pirmininkė, kadangi davėte man leidimą, aš labai glaustai kai ką pakomentuosiu kai kuriuos parlamento narių pasisakymus, atsiprašau, neteisingai ištarsiu pavardės. Kokia yra svarbiausia auditorumų rekomendacija buvo klausimas. Svarbiausia rekomendacija, man atrodo, yra antroji. Komisija turėtų visie, visose IT projektuose užtikrinti atsakomybę ir uh, valdysen ir, ir įmonių atsakomybė. Tai, man atrodo, svarbiausias dalykas, nes e, atsakomybė už tą konkretų nagrinėjimą atvejį, kaip žinote, jau nustatyta. Šios ataskaitos tesinys galbūt pasirodys vėliau, nes e, auditorumai apsiribojo, jau užbaigė šią ataskaitą ir padarė e, pareiškimas spaudai. Čia, buvo, čia tai mes padarėme savo iniciatyvą ir galbūt ateityje bus koks nors, kokie nors testiniai veiksmai ir, ir be abejo parlamentas bus supažindintas su tokiais dokumentais. Pone Rūso, ačiū. Jums už tai, kad atėjote į mūsų posėdį šiandien, atsiprašau, kad paskubinau jūs mm, į galą jūsų pasisakymo, bet e, mes pristigome laiko. Kolegos, mes vėluojame ir toliau greitai perinu prie kito darbo tvarkės punkto. Šeštasis. Teisės tarnybos, eh, parlamento teisės tarnybos eh, E, daromas pristatymas, kuriame bus pristatomas preliminarus e, Airijos teismo e, sprendimas. Tai aktualu dėl e, saugaus uosto klausimo ir ar iš tikrųjų numatoma prievolė duomenų apsaugos pareigūnui pradėti tyrimą tuo atveju, jeigu perdomi, perdodami duomenys ir jei tai susijęs su saugiu uostu. Jūri komitetas yra pagrindinis komitetas, kuris nagrinėja tokius atvejus ir e, rytoj šis klausimas bus svarstomas jūri komitete. Uždarame posėdėje, netrukus tai pakomentuosiu. Taip, taip, taip, tuoj pasakysiu, kaip čia viskas vyks. Libe komitetui svarbiausia, kreipiuosi čia į naujuosius komiteto narius, kurie ne viską žino apie saugaus uosto klausimą. Taigi, Libe komitetui. Libė komitetas susijęs su šiuo klausimu, e, saugaus uosto klausimu. Uh, nes paskirtasis komisijos, nominuotos komisijos narys Ansip ir ponė Jūrova ir, ir ponas Otingeris, e, pris, jų kompetencijos yra mūsų komitetos rytis ir todėl mes išklausysime teisės tarnybos pristatymą šiandien Libe komitete, rytoj tas pristatymas bus padarytas Jūri komitete. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tokia diskusija dalyvaujant teisės tarnybai e, vyks uždarame posėdėje dėl to, kad čia kalbame apie teismo, e, apie vykstantį bylos nagrinėjimą teisme. Jums bus išdalinti dokumentai, kuriuos paskui turėsite atiduoti e, sekretariato darbuotojams, kurie surinks tuos dokumentus, taigi posėdis bus uždaras, e, dokumentai nariams bus išdalinti. Ar žodį suteikiu ponui Miurui? Ar kas nors nori, ką nors pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Vis pirma, gaila, kad taip vėlai pradedame šio klausimo nagrinėjimą. Man jis įdomus, tačiau turėsiu išeiti į posėdį, kuri, kuriam turėsiu pirmininkauti iš 15 minučių dėl uždaro posėdžio neseniai išsiaiškinau, kad uždari posėdžiai nėra įrašinėjami, todėl mes negalime pasitikrinti, ar e, tas prašymas e, ką nors svarstyti uždarame posėdėje buvo patenkintas ar ne. Prašyčiau, kad nuo šiol ties e, tie posėdžiai būtų įrašinėjami, kad mes galėtumėme išsiaiškinti, jeigu kas nors suabejotų, ar buvo užtikrintas konfidencialumas. Sofija, ar dar kas nors turi kitų klausimų? Kolegos, ar yra kitų klausimų dėl, mm, dėl to, kad posėdis bus uždaras, tolesnis posėdis bus uždaras? Kornelija, norite dabar kažką pasakyti? Aš prieš. Aš nemanau, kad tai būtina. Man niekas nepaaiškino, kodėl būtent tokia tvarka viskas vyks. Aš noriu, kad būtų patiktas paaiškinimas, kad būtų galima dėl to susitarti. Ačiū, kad nelėsakysiu į abu klausimus. Visų pirma, tokius atvejus reikia labai rimtai.